Okay. Everybody, you've had, you've had... Taigi, kolegos, turėjote keletą minučių susirasti savo vietą. Thank you. Can, can you, can you all sit down, please? Kolegos, prašau susijęsti. Mūsų šiandien laukia labai ilgi balsavimai, todėl negalime pernelyg atidėlioti posėdžio pradžios. Taigi iš karto reikia pereiti prie dešimtojo mūsų darbų tvarkės klausimo. Būtent alternatyvaus investavimo fondų valdytojai svarstysime e, pakeitimus. E, suprantu, kad pakeitimų vertimai pasirodė pakankamai vėlai, bet pranešėjas mano, jog galime surenkti pirmąją diskusiją ypač atsižvelgiant į faktą, kad kovo 16 vyks antroji diskusija dėl e, pakeitimų ir dabar iškart žodis Jean-Paul, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, visų pirma noriu padaryti du skelbimus. Kalbėsiu trumpai, kalbėsiu maksimaliai vieną minutę kiekvienam pakeitimui. E, ir noriu atsiprašyti kolegų žaliųjų, nes iš tikrųjų pakeitimų yra tiek daug, kad teko iškirsti daug medžių jiems atspausdinti. Toliau noriu pasakyti, kad taip, pakeitimai atkeliavo pakankamai vėlai, tačiau o, tai nėra o, tarnybų kaltė, bet esmė ta, kad pakeitimų yra labai daug, daugiau kaip pusantro tūkstančio ir iš tikrųjų tarnyboms prireikė labai didelio darbo visą tai paruošti, todėl pakeitimai pateikti taip neseniai. Aš manau, kad. O, naudinga buvo pasvarstyti um, iš tikrųjų tuos klausimus. Kiekvienas parlamentaras turėjo galimybę pasvarstyti kiekvieną savo teikiamą pakeitimą ir per parengiamą etapą tikrai buvo daug ryšių. Aš daug diskutavau su kolegomis, sakyčiau, apie 110 e, įvairių susitikimų um, turėjau su tais, ką mes suprastai čia vadiname lobistais, bet iš tikrųjų tai yra profesionalai, kurie ateina išaiškinti savo požiūrio tašką mums, kad um, pranešėjams būtų aiški situacija. Taip pat palaikiau ryšį su komisijos tarnybomis, aišku, su pirmininkaujančia Ispanija, kuri perėmė stafetę iš Švedijos. Uh, Strasbūro savaitė vyko dvišaliai susitikimai su kiekvienu iš šešėlinių pranešėjų. E, taip pat kalbėjausi ir su tais kolegomis, kurie norėjo su manim susitikti ir kažką aptarti, nors aišku, e, kol kas prie rašytinių detalių gal sugrįšime vėliau, dar būtų anksti apie tai kalbėti. Dabar apie tvarkaraštį. Šiandien uh, Mm, įvyks pasikeitimas nuomonėmis, e, turėsime galimybę pasiaiškinti kai kurios klausimus. Po to kovo 16 dieną e, vėl turėsime galimybę padiskutuoti ir galbūt, na, čia gal per daug tikiuosi, bet aš galvoju, kad jau tą, tą dieną galėsiu pateikti ir kompromisinius pakeitimus, kurie bus e, parengti ir galės būti aptarti tuo metu. Aš tikiuosi, kad balandžio 12, kaip numatyta, bus galima balsuoti. Po to turėsime galimybę diskutuoti ir tarpusavį, ir su komisija, ir su pirmininkaujančia valstybė, ir galbūt sugebėsime laikytis nustatytos varkaraščio. Uh, Tokiu būdu gal parengsime pragmatišką ir veiksmingą tekstą, su kuriuo gal per nelik daug nevėluosime, nes tikrai reikalingas teisės aktas yra šis ir negalima vėluoti, nes kiltų pavojus ateičiai. Taigi, per diskusijose su kolegomis, su pirmininkaujančia šalimi, komisija, ekspertais turėjau galimybę gan optimistiškai pažvelgti į būsimą tekstą. Na, Gal iš tikrųjų nereiktų lupti kailio meškinui, kurio dar nenudobė, bet um, vis tik taip tam tikro optimizmo jau galima išvelgti, nes pozicijos pakankamai smarkiai pasikeitė. Iš pradžių profesionalai labai pasisakė prieš bet kokį e, reguliavimą, jie sako gerai, direktyva yra gerai, bet visą šitą reikia reguliavimą išmesti. Dabar tikrai um, pozicija yra smarkiai pasikeitusi ir taip pat turėjau galimybę galimybę pas, pabendrauti ir su profesionalais, kurie suprato, kad finansinėme sektorėje būtina, būtinas reguliavimas, būtina priežiūra. Toks teigiamas požiūris e, leido tinkamai pakoreguoti techninius elementus, kad tas mūsų rengiamas reguliavimas tikrai atitiktų mūsų užsibriežtą tikslą, tai yra išvengti sisteminės rizikos, kad nebūtų finansinėme pasaulyje džiunglių dėsnių. Ir tikrai nesiekiama reguliuoti tam, kad vien tik tai būtų reguliavimas vardan reguliavimo. Būtent yra siekiama efektyvaus, pragmatiško reguliavimo, kuris taip pat atsižvelgtų į šio sektoriaus ypatybės. Todėl aš e, vis tik tai laikausi tos pozicijos, kad direktyvos taikymos rytis turi būti tokia plati, kaip kad nusprendė komisija, kad taip turi būti. Ir reikia pasakyti, kad sukursime tą bazinę, teisinę bazę šiam sektoriui. Ir aš siūlau čia du metodus. Visų pirma, paaiškinimas. Mes turime aiškiai apibriežti tai, apie ką eina kalba, kad nebūtų kažkokių tai, tarkim, baimių, neišlaidytų būkštavimų. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie holdingą, tai jam taikomos sąlygos tik tuomet, jeigu eina kalba apie kolektyvinio investavimo priemonės. Taip pat turi būti užtikrintas tikras proporcingumas. Tai reiškia, kad uh, proporcingumas turi būti tikras, realus, ne vien tik tai žodžiuose, kad visiems būtų taikomos e, taisyklės proporcingai. Todėl ir buvo įvairūs pakeitimai pateikti ir aš norėčiau, kad proporcingumo taisyklės būtų aiškiai apibrieštos, kad tarkim vidaus fondai, kurie jau dabar pakankamai tinkamai e, reguliuojami, atitinkamai galėtų Mm, išvengti naujų biurokratinių taisyklių. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie Vokietijos fondą, kuriame yra tik vienas investuotojas, kuris yra vienas profesionalas, kuris naudoja uh, tą investavimo fondą savo finansiniai veiklai. Tokiu atveju tikrai visiškai nėra būtina tam fondui, to fondo valdytojui dar primesti naujas informavimo taisyklės, kurios iš tikrųjų yra reikalingos tik tai tokiu atveju, jeigu investuotojų yra daug, jeigu tai yra kolektyvas. Antras rytis, kur um, kolegų um, uh, pasiūlymai uh, mane paskatino um, uh, prieiti prie bendro požiūrio, tai yra trečiųjų šalių traktavimas ir noriu padėkoti kolegoms. Um, iš tikrųjų, vis dėl visų kitų klausimų mano linija išliko tokia, kaip aš iš pradžių pristačiau. Dabar dėl trečiųjų šalių mm, iš tikrųjų nenorime, kad Europa būtų kažkokia tai tvirtovė, bet nenorime ir kad čia būtų bet kokios taisyklės. Iš tikrųjų pasiūlymai, kurie pateikti čia, yra konservatyvūs, nes aš neradau geresnio sprendimo. Komisijos pasiūlymai, man atrodo, pernelik utopiški. Uh, Taigi diskusijos su kolegomis mane paskatino pateikti šiandien kitokias formuluotės, kuriuose kalbama apie du laikotarpius. Su pirma būtų pereinamasis laikotarpis, tai būtų trejų, ketverių, penkerių metų, mes jau nuspręstumėm tarpusavį ir po to būtų laikotarpis po pereinamo laikotarpio. Mm, pereinamo laikotarpio metu laiky, galiotų privataus investavimo taisyklės, jeigu eina kalba apie fondų valytojus už ES ribų, <clears throat> toliau jie galėtų investuoti kaip iki šiol ES. Po šio laiko tarpio būtų pritaikytas um, ekvivalentiškumo principas, um, būtų tas pats, aišku, taikoma ta pati priežiūra po tų trejų, ketverių, penkerių metų būtų galima pritaikyti du sprendimus. Arba ekvivalentiškumas buvo pripažintas tai ar kitai valstybei, kurioje įsikūręs fondo valdytojas, tuomet tas fondo valdytojas būtų tokioje pačioje situacijoje kaip Europinio fondo valdytojas. Jis turėtų galimybę pardavinėti savo produktus ES ir turėti pasą. Tie, kurie yra valstybėse, kurioms netaikomas ekvivalentiškumas, ekvivalentiškumas, tuomet jų fondų produktų e, pardavimas ES būtų griežtai uždrautas ES. Taip pat būtų pritaikoma senelio, nu, senelio nuostata. kad nebūtų e, tokia situacija, kuomet tam tikrų fondų veikla būtų nutraukta iš karto labai E, be jokio perspėjimo, be jokio perėjimojo laikotarpio. Taigi, aš tikiuosi, kad tolesnės diskusijos dar leis mums pasiaiškinti, ar toks pasiūlymas atitinka tai, ko pageidavo dauguma iš mūsų, ar dar reikia formuluotės keisti. Taigi, ponė pirmininkė, mėly kolegos, norėjau Jums pristatyti šios pagrindinius elementus Jums, nenoriu per nelik daug Jūsų laiko sunaudoti. Tačiau 1689 pakeitimai, tikrai turiu pasakyti, kad dar ne visus juos perskaičiau, bet tikrai perskaitysiu visus su vienodu dėmesiu. Noriu padėkoti visiems kolegoms, ypatingai šešėliniams pranešėjams už jų bendrą darbą mm po kovo penktos dien, dienos toliau vyks diskusijos. Aš tikiuosi per tą laikotarpį parengti kompromisinius pakeitimus. Aš tikiuosi, kad iki 16 kovo tikrai surasime geriausius sprendimus ir e, tikiuosi, kad ateičiai tai bus labai geras tekstas. Uh, Pirmininkė, aš labai parašyčiau dar Wolfui Klinsui suteikti žodį. Jisai turi labai svarbių reikalų ir turės išeiti iš posėdžių, tačiau jis turi labai daug svarbių dalykų mums pasakyti. Dank. Uh, Prašom, Wolfai. Čia. Uh, Atsiprašau, labai skubu, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tą išimtį, kad galiu pasisakyti, užbėgdamas už akių kitoms frakcijoms. Na, tikrai ši direktyva nereiškia pasaulio pabaigos, ypač dėl to, kai e, vasario 8 dieną gavau informacijos, kad ši direktyva sukels didelį teisinį netikrumą ir sukels finansų rinkų krachą ir taip toliau. Tačiau manau, jog po mūsų diskusijų panašių baimių nebeliks. Pateikiau labai nemažai pakeitimų, kuriuos norėčiau tik trumpai aptarti, kadangi kitaip kitiems klausimams neliktų laiko. Iš pradžių parašiau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas būtų gražintas jai pataisyti, bei būtų pateiktas pasiūlymas dėl dviejų direktyvų, dėl rizikos ribojimo fondo ir privataus turto fondo, tačiau žinau, jog daugumos tokiam pasiūlymui nėra, o komisija, kuriai atstovauja e, naujasis komisaras Barnie, kit, to kitaip mato situaciją, norėtų ji visus fondus apjungti po vieno dokumento stogu, tačiau e, rizikos ribojimo fondai ir privataus turto fondai yra du išskirtiniai atvejai, todėl aš tokį reikalavimą buvau pateikęs. Antras aspektas - taikymo sritis šio dokumento. Jean-Paul jau paminėjo, kad yra labai daug fondų, ne tik tie minėti ypatingi fondai Vokietijoje, taip pat e, patikos fondai, kurių mm, indeksai yra e, biržoje, šeimos fondai ir taip toliau. Jiems turėtų būti taikoma ši direktyva, bet jei jų reglamentavimas bus tinkamas nacionaliniu lygiu, tai nieko naujai jums nebus taikoma. Taigi bus išvengta papildomų e, biurokratinių kliūčių. Aš pasiūliau e, tokį ypatingą lengvesnį e, režimą fondams mažesniems 250 milijonų, tai finansinio sverto fondams, kurie yra mažesni nei 500 milijonų, turi būti jiems taikomas lengvesnis režimas. E, tai reiškia, kad jiems ši direktyva taikoma pilnai, bet jie turi griežtai laikytis registravimo ir skaidrumo nuostatų. Tuomet e, taikymas būtų jiems supaprastinimas. Toliau vertinimas. Aš pateikiau atitinkamus pakeitimus, kurie spindi mano nuomonė, jog nereikia trečiosios šalies, kurie vertintų pakaktų nepriklausomų vertintojų. Čia vertintojai gali priklausyti ir įmoniai, jei bus tinkamai jie atskirti vadinamosios kinų sienos. Kalbant apie patį vertinimą, manyčiau, kad a, a, tai turėtų būti, kad čia reiktų kalbėti apie alternatyvų fondų valdytojus. A, Na, gal išimtis būtų tik nekilnojamo turto fondai Vokietijoje. Jie privaloma tvarka turi būti vertinami trečiųjų šalių. Toliau depozitų bankai. Savo pakeitimais siūlau e, sukurti labai išsamius depozitų bankų e, reglamentavimo reikalavimus ir ką mes čia turėtumėm pasiekti. Gal reiktų iki visų smulkmenų palaukti horizontalaus komisijos pasiūlymo ir ne tik alternatyvių fondų, bet ir jūcits atveju. Gal tuos lauksime jų pavasarį iki balsavimo plenarinėje sesijoje. Tuomet atsakomybės klausimą bus lengviau nustatyti. Toliau finansinis svertas. Jeigu prisimenate, per paskutinės diskusijas maniau, kad turėtumėme labai konkrečių reikalavimų pateikti, tačiau mane informavo, jog finansinio sverto arba įmonės įsiskolimo lygio e, apibrėžimas yra labai sudėtinga problema, todėl vienas svertas yra nelygus kitam. Todėl uh, savo pakeitimais nu, prisijungiu prie tarybos pozicijos ir savo pasiūlymais išreiškiu pritarimą valstybių narių galimybei nustatyti kitokias griežtesnės taisyklės, bet nepritariu pranešėjui, kad fondas pats turėtų gali, turėti galimybę nustatyti finansinio sverto lygį, taigi arba mums reikia uh, atsisakyti šio klausimo mm, sprendimo arba palikti tą reglamentuoti valstybėms e, toliau dėl turto. Čia privataus turto fondams tas ypač svarbu, kadangi dėl e, turto permetimo iš vienos įmonės į kitą Tikrai egzistuoja paplėtusi praktika, kad įmonė, e, pavyzdžiui, privataus turto fondas bando sukurti kiek įmanoma didesnę e, pridėtinę vertę ir jeigu yra investuojama į tokį fondą, tai turtas tame fonde turi e, likti mažiausiai trijus metus, o negalima, kad jis gaudamas milžiniškus dividendus susigražintų nepaprastai greitai savo investuotas lėšas. Toliau turime užtikrinti, kad Europa netaptų nei tvirtovę, nei kalėjimu. Mes norime, kad trečiųjų šalių fondų investicijos niekur nedingtų. Ir turėtume mes nacionalinius privačių lėšų investavimo režimus išsaugoti, perinasis laikotarpis gali būti 3 ar 5 metai. Komisija per ateinančius penkerius metus turėtų nustatyti ekvivalencijos atitikties kriterijus, sudaryti atitikties susitarimus. Tai reiškia, kad tokioms trečiųjų šalių įmonėms būtų galima išduoti pasą. Taip pat komisija turėtų pasistengti uh, E, kaip įmanoma labiau suvieninti esamus skirtingus 27 režimus, o greičiausia to nepavyks. E, tai per penkerius metus turėtų būti sukurtas 28-asis europinis režimas. Tiek būtų šią akimirką. Manau, kad mūsų diskusijos su Žan Paul ir kitais kolegomis rodo, jog situacija daug geresnė nei prieš dviejus mėnesius ir jog mums tikrai pavyks susitarti. Um, Labai ačiū. Robertai, ar tu norėtum dabar pasakyti? Taip. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Truputį pavėlavau, taigi negalėjau išklausyti bičiulio Žanklodo, tačiau norėčiau išsakyti keltą pastabų. Visų pirma, labai gražus pakeitimų paketas 1680 ar neturėjau galimybės dar jų visų perskaityti. Tačiau turiu pasakyti, kad lob, didžiulis skaičius lobistų juos jau perskaitė prieš mus dar ir jau o, parengė o, rekomendacijas. Aš turiu tikrai įspūdingą sąrašą pakeitimų, už kuriuos aš esu kviečiamas balsuoti. Tai yra pakeitimai, kurie lobistų manimų turėtų būti mūsų paremti, tačiau aš manau, kad būtent e, dėl tų pakeitimų turėtumėm balsuoti prieš nes juk rengiame direktyvą ne lobistam, Tai e, rengėme direktyvą, kuri turi e, patikti Europos vartotojui. Taigi mums reikalinga direktyva, kuri kartą ir visiems laikams užbaigs visas tas blogasias spekulacijas rinkoje, dėl kurių patiriame tokias baises mikroekonominės ir makroekonominės pasiekmes. Taigi, Aš siekiu vadovautis pranešėjo rekomendacijomis, ypač dėl to, kai sako, kad jokių e, išimčių negali būti. Taip pat e, su dideliu sudomėjimu klausiausi kolegos Klins, kuris, jeigu aš teisingai suprantu, nori dviejų direktyvų. Nemanau, kad tai būtų gera mintis. Aišku, kad yra skirtumų tarp hedge fund, rizikos fondų ir privataus turto fondų. Aišku, galima atsižvelgti jų skirtumus, bet galima atsižvelgti jų skirtumus ir vienoje direktyvoje. Aš pasisakyčiau vis tik tai už vieną dokumentą, už vieną teisės aktą Ir čia aš taip pat galvočiau ir apie Jusitską, ką irgi reikėtų įtraukti į šią direktyvą, tai yra kolektyvinio investavimo perleidžiamas vertybinius popierius um, subjektų uh, reglamentavimą taip pat reikėtų įtraukti šią direktyvą. Dabar dėl trečiųjų valstybių. Tas, kas galvoja, kad nereikia uh, iš Europos daryti tvirtovės, tai aš jiems pritariu. Nors gerai, aišku, būti, suteikti pranašumą tiems, kurie yra ES viduje, palyginti su tais, kurie yra už ES ribų. Aš esu vienas iš tų, kurie galvoja, kad jeigu eina kalba apie longshoringą, tai tai jau yra atėję pas mus ir daug investuotojų nori kokybės, nori saugumo. Aš dažnai girdėjau tą pasakymą flight to quality, tai yra um, skrydis į kokybę. Labai svarbu yra užtikrinti europinę kokybę ir gerą priežiūrą. Ir aš manau, kad tai tikrai galėtų sukurti daug geresnę uh, rinką europiniams finansiniams produktams. Aišku, kad mūsų laukia ilgos diskusijos, jos nebus lengvos. Mano frakcija, socialistų frakcija visuomet yra pasirengusi su pranešėju ieškoti um, gerų uh, kompromisų. Žinau, kad Žanpol Gozės tikrai sugebės surasti tinkamus kompromisus. Jeigu liberalų frakcija, kitos frakcijos norės prisijungti prie šio kompromisų paieškos darbo, tai mes tikrai būsime pasiryžę tartis. Tačiau mes nenorime tokių kompromisų, kurie tik tai būtų sudaryti vardan kompromiso. Mes norime, kad būtų tvirtas teisės aktas. Mes norime eliminuoti kartą ir visiems laikams e, tikrai skandalingą praktiką, kokią mes matėme pastarosius keliarius metus. Aš turiu omenyje uh, Pavyzdžiui, mm, per nelik didelio sverto atvejus ir taip toliau. Puikiai žinome, ką tai reiškia. Ir aišku, turime čia tam tikrų pasiūlymų, kurios galima diskutuoti, tačiau mano manimu svarbiausia yra parengti aiškias taisyklės. Labai svarbu, kad mūsų praktika dėl asset stripping, tai yra dėl vienos įmonės lėšų e, per, permetimo kitai įmoniai, kad tai būtų labai aiškiai reglamentuota, kad daugiau tokia praktika nebebūtų įmanoma. Taip pat angliškai tai vadinama naked short selling, tai yra kai parduodami aktyvai, kurie yra skolintų vertybinių popierių pardavimas. Tai yra didžiulė problema. Ypač turint omenyje tarptautinių bankų, finansinių institucijų veiklą, pavyzdžiui, ir, ir Lehman. Uh, situacija aiškiai parodė, kad dėl to šorcelink lab... įstaigos bankrutuoja. Taigi būtina eliminuoti tokią neigiamą veiklą rinkoje. Ir pirmininkė, aš labai tikiuosi, kad turėsime galimybę dar nekartą grįžti prie šio tikrai gražaus paketo pakeitimų ir tikrai dar ilgai dirbsime tais lausmais. Ačiū, nematau žaliųjų šešėlinio pranešėjo Saidai. Ar Svenas, kuris norėtų pasakyti? Svenas pirmiau. Ja, Pascal. Dėja, šiandien Pascal Fontan nėra. Iš pradžių Dėkoju Žan Paul už labai didelį darbą. Nežinau, ar jūs galite įsivaizduoti, kad gausite 1600 pakeitimų. Linkiu jums daug malonių bemėgių naktų skaitant juos. Taip pat susidarė įspūdis, kad šie pakeitimai ne tik buvo pasiūlyti lobistų pritarti ar atmesti, bet ir atspindi įvairiausias pozicijas, atspindi įvairiausių veikėjų nuomonės pateiktas per įvairiausius šaltinius. Tai tikrai supaprastina darbą, kadangi dauguma pakeitimų yra identiški, todėl bus galima sutaupyti laiko juos skaitant. Ir šis darbas kelia papildomų klausimų dėl suinteresuotųjų grupių poveikio komiteto sprendimo prieimimo procesui. Nenoriu kartuoti, kas yra parašyta, tiesiog susikoncentruosiu ties keliais esminiais klausimais, kurie, mano nuomonė, yra reikalingi gilesnio aptarimo. Pirmiausia, esminis klausimas. Taigi, ar finansinis svertas, jo poveikis turėtų būti reguliuojamas ar ne ir kiek e, toli reguliavimas turėtų eiti. Čia nuomonės kol kas stipriai išsiskiria. Iš vienos pusės liberalų pakeitimai eina toliausiai. Ten sakoma, kad mes čia nenorime kišti nosies, nenorime sverto poveikio riboti bei jūsų pranešimo projekte labai silpni pasiūlymai pateikti. Taigi, fundamentalus klausimas. Ar mes laikome finansinę sistemą, kuri e, turi pernelik di didelį skolinimų svertą, finansinį svertą ir ar tai yra gerai. Čia nuomonės, kaip jau minėjau, išsiskiria. Reiktų prisiminti klausimus krizės komitete, ten šis klausimas labai išsamei buvo aptartas. Mūsų frakcija kartu su kitomis laikosi nuomonės. Turime bendrą problemą dėl per didelio finansinio sverto, reiktų išnaudoti situaciją ir finansinį svertą apriboti. Mums šis klausimas bus aktuolus, kai kalbėsime apie bankus, bet dabar reiktų jį jau bandyti spręsti. Panašus nuomonių skirtumais egzistuoja e, tokiu klausimu. Ar e, norime vieningos Europinės rinkos fondų sektoriuje? Čia, kaip ir anksčiau, Nėra bendros pozicijos. Taigi išsiskiria nuomonės, kokie, e, kokie vaidmenį dabartiniai privataus turto investavimo režimai turės vaidinti. Iš pradžių e, mes matome liberalų ir konservatorių bendrą poziciją būtent iš principo, kad trečiųjų šalių valdytojų valdomi fondai turėtų paklusti nacionalinėms investavimo taisyklėms. Tačiau džiugu, kad savo įžangoje ponia Gozeks e, bei savo interviu e, minėjote, jog jūsų nuomonė labiau pasikeitė link mūsų pozicijos, tai mus tikrai džiugina pritarėme, kad tokioje rinkoje nėra prasmės e, turėti ne vienodą leidimų išdavimo sistemą, kadangi e, rinkoje būtų aišku, e, jog e, jeigu šalis nori taikyti mažiausius patikimumo kriterijus, tai vieningoje rinkoje jai vietos nėra todėl mes turime rasti e, kompromisą tarp laisvos konkurencijos, tinkamos priežiūros bei vieningos sistemos. Negalima, kad atskiros sistemos susiskaldytų bei veiktų savarankiškai. Dar vienas klausimas, kuris yra labai aktualus, tai spekulianto atakos prieš Graikiją. Taigi šis klausimas dar kartą parodo, kad yra būtina fondų ir jų veiklos sektorėje mm, tikrai aktyviai pradėti veikti. Pone Lega savo interviu pabrėžė, kad reikia reglamentuoti šių fondų veiklą, negalima leisti, jog e, spekuliaciniai išpoliai kenktų eurozonos integralumui. Taigi Graikija bei visa ES, jos valstybės narės turėtų aktyviai bandyti išspręsti problemas. Tas tiesa, bet tikrai negalima susitaikyti su spekuliantų atakomis. Taigi mes turime pasinaudoti šią direktyvą ne tik užtikrindami fondų reglamentavimą tų fondų, kurių akcijos parduodamos ES, bet ir tų fondų, kurių prekės bei produktai parduodami ES teritorijoje. Iš šių pasiūlymų pranešime dar nėra, apie tai turėtumėme padiskutuoti. To reikia, kadangi tuomet, kai, kai spekuliuojama fondų turtu ES, tai mūsų priežiūros institucijos turėtų teisę įsikišti. Negalima visko numesti. E, bei sakyti, kad tai yra trečiųjų šalių investuotojai, kurie sėdi saugiai apsitvėrę tvorai ir nieko nebijo. Jie turi e, būti kontroliuojami. Mes tikrai nenorime užkirsti investicijų iš trečiųjų šalių, bet šios investicijos turi būti tinkamai regulu, reguliuojamas. Kol kas nebuvo to numatyta. Graikijos pavyzdys aiškiai liudyje būtinybę kaip įmanoma toliau šioje srityje nueiti daug toliau negu yra dabartinėme pranešimo projekte. Keliose vietose mes tikrai palaikysime socdemų pakeitimus, būtent kalbu apie priekybą skolintais vertybiniais puperiais, taip pat apie lėšų permetimą abejotiną. Manytumėm, kad direktyva turėtų čia eiti daug toliau. Mes turime parodyti, kad kaip įmanoma geriau norime apsaugoti įmonės nuo šių uh, netinkamų praktikų. Tikrai labai sudėtinga apibriežti, kadagi bandoma iš įmonės nusirpti lėšas, bet uh, galima diskutuoti, būtina tą daryti, negalima palikti visko, kaip yra dabar. Tikrai mm, e, turite daug pakeitimų, linkime malonaus skaitimo, bandysime e, konstruktyviai dirbti, kalbėtis, toliau žengti jau e, pramentų keliu, o e, tie esantis nuomonių skirtumai, manau, bus aktyviai išsamei aptarti. Taigi, vadovausimės principų. Po šios krizės ne vienas rinkos žaidėjas neturi likti nereguliuojamas, turime užtikrinti priežiūrą, kuri neribotų investicijų. Bet viena aišku, kad praktikos, kurios lėmė krizę ar turi kažkokią kitą neigiamą kažkokį kitą neįgiamą poveikį, turi būti užkirtos, kad negali būti įmonių akcijos, akcijų vertė numušama, kad nebūtų spekuliuojama valiuta. Manyčiau, jog m, mm, įvairios frakcijas galvoja tikrai panašiai kryptimi ir e, mes, manau, sėkmingai bendradarbiausime su jumis, ponia pranešėjau. Ačiū. Thank you, Said. <coughs> Ačiū, Said. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau sureaguoti ankstesnius komentarus ir padėkoti e, ponui Gozės už jo darbą ir bendradarbiavimą. Taip pat esu dėkingas kitiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais kalbėjusi. Aš norėčiau savo pasisakymą e, apriboti keletų punktų, nes be abejo, nes čia mes galėtume aptarti daugybę įvairiausių aspektų. Aš pabandysiu plačiau pakalbėti apie tai, e, su kuo buvo susiję mano pakeitimai. Manau, kad e, mes tomis temomis galėsime su ponu Gozės pasikeisti nuomonėmis. Pirmasis klausimas man e, kaip e, SND šešėliniam pranešėjui rūpi yra susijęs su vartotojų interesais. Mes turime užtikrinti vartotojų interesus ir apie kokius vartotojus čia kalbame. Kai aš žvelgiu į šį dokumentą, aš turiu galvoje, kad šiandien tai yra santaupų turėtojai, rytoj tai bus pensininkai, tai yra žmonės, kurie investuoja į pensijų fondus, kurie investuoja į privataus kapitalo fondus, e, hedge fondus ir, ir kitus svarbius fondus mes turime, ma, jeigu mes sumažinsime galimybės investuoti, tai ateityje sumažės pensijų fondai ir santaupos žmonių, kurie labai sunkiai dirba galbūt ES. Suprantame, kad pelnas gali sumažėti netgi 20 procentų, jeigu pamatytume, kiek faktai pasikeitė per pastarosius 20 metų, tai pamatytume, kad pensininkų skaičiai labai išaugo, pensijų apimtys mažėja. Taip pat sveikinu pono Gozės nuomonę dėl išimčių taikymo, senesnių taisyklių taikymo, ypač trečiosioms šalims. Jeigu tik tai yra suprantama kitoms jurisdikcijoms, jos turi suprasti, ko siekia ir kokius kriterijus jos turi tenkinti, kad galėtų pasiekti atitinkamus rezultatus. Mes visi suprantame, kad ekvivalencija nėra tas pats, kas identiškumas. Ir labai daug jurisdikcijų, kuriuose dabar fondai yra įsteigti, teigia, kad jos jau yra pasiekusios visišką ekvivalentiškumą ir nebežino, kokios taisyklės turėtų būti keičiamos ar taikomas. Manau, kad reikėtų tai labai aiškiai pasakyti visai eiliai e, valstybių, kuriuose fondai yra steigiami. Aiškiai turime pasakyti, kad nereikia laukti penkerių metų. Jos turi taikyti ekvivalentiškas taisyklės. Be to, aš sutinku su E, dokumento e, taikymo apimtimi siūloma šiame, siūloma šiame pranešime. Aš rašiau šiokį tokį pakeitimą. Aš manau, kad reikėtų šiek tiek aiškiau įvardinti proporcingumą, kas tai yra. Mes visi uh, norime, kad mažesni fondai neturėtų konkuruoti su aiškesniais, didesniais fondais neligiomis sąlygomis, todėl reikia labai aiškiai apibriežti proporcingumą. Uh, ir su kitų frakcijų šešėliais pranešėjais mes dėl to tarėmės ir tikimės, kad proporcingumo apibrėžimą parengsime protingai. Sutinku su žaliaisiais ir kitais dėl sverto, nes visi matėme, kad svertinių priemonių susidarė dabar per daug. Ir e, egzistuoja daug finansinių priemonių, kurios kelia rimtą susirūpinimą mums visiems. Prisiminkime Graikijos e, vyriaus, valstybės skolos problemą. E, Be to, čia kalbame apie balansų sudarimą. Konkrečiai dėl šios direktyvos aš galiu pasakyti, kad privalome labai atsargiai e, apibriežti vieno, vieną svertą, kuris galėtų būti taikomas skirtingiams įvairiems fondams. Jeigu jis nebus gerai apibriežtas, tai nebus jokios prasmės. Kas daugiausia e, pranašumų turi šioje rinkoje? E, sutinku su ponu Gozės, kad e, nacionaliniai reguliuotojai reguliuotojai turi įvertinti riziką aiškiau, tačiau akivaizdu, kad komisija turi atlikti labai svarbų vaidmenį, apibrėždama principus, kaip nacionaliniai reglamentuotojai gali nustatyti e, sverto naudojimo ribas. Taip pat turime palaikyti informa... kontaktą su įvairiomis nacionalinėmis institucijomis dėl statistikos ir informacijos apie svertinių priemonių panaudojimą. Negalima galvoti apie svertus be tokių uh, klausimų kaip rizikos profilis ar rizikos valdymas. Viskas yra tarpusavėje susiję. Dar vienas tema, kuri yra labai sudėtinga aptarti, yra atlygis, atlyginimas. Mes visi sutinkame, kad problemų dėl atlyginimų egzistuoja, visi tai suvokia, bet nebūtų dabar protinga vadovautis bankų taisyklėmis. Fondų valdytojai dirba kitaip ir jiems atlyginimas yra mokomas kitaip negu bankuose. Labai dažnai fondo pelningumas e, yra atspindėtas atlyginimuose visiems investuotojams. Tai yra visiškai suprantama, bet e, prisiminkime, kokie buvo nustatyti didžiojo dvidešimtuko principai ir finansų stabilumo valdybos principai. Senkime, kad tie principai būtų įgyventi, nes bankininkams atlyginimai yra mokomi visiškai kitaip negu rizikos fondų valdytojams ar privatos kapitalo fondų valdytojams. Dėl e, dėl regionų komiteto pasiūlymo. Ten yra kalbama apie portfelių rizikos valdymą. Aš nemanau, kad jų reikalavimai yra pagristi. MIFID jau yra numatyti e, portfelių valdymo paslaugų delegavimo principai ir nemanau, kad reikia sukurti kokiu papildomu reikalavimu ar valstybės garantijų dėl tų fondų naudojimo. Aš sutinku su tais, kurie sako, kad ir su ponu Gozės, kad kad e, turi būti vykdoma kontrolė, tačiau tai turi būti daroma nepriklausomai. Taip, dėl e, skolintų vertybinių popierių pardavimo. Kalbame apie tą vadinamį naked short selling ir covered short selling. E, antrasis, covered short selling yra visiškai pagrystas ir jį visi supranta. Tai yra teisinga priemonė užtikrinanti rinkos likvidumą. Tačiau E, galvodami apie naked short selling, turime suprasti, kad reikia apibriežti tą koncepciją labai aiškiai, nes kol kas dar yra labai daug nesusipratimų. Norėčiau perėti prie tam tikrų techninių elementų. Man šiek tiek neaišku, kaip yra naudojamas finansinio instrumento terminas. Manau, kad dėl to neretai jo yra piknaudžiavima. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie depozitoriumus, e, mes e, suprantame, kad E, fi, fiziniai, tokie popieriniai, vertybiniai popieriai ten gali būti saugomi, bet elektroniniai kol kas dar ne. Aš manau, seifuose tai yra daroma. Ir manau, kad tai būtų galima išlaikyti. Uh, restitucijos savoka. Manau, kad čia yra irgi daug neiškumų, visišką chaosą kol kas išvelgiu, reikia surasti iškių apibrėžimų. Paskutinis klausimas. Global custody. Žinome, kad labai dažnai yra paskiriama trečioji šalis kaip e, tokie mm, papildomi e, prižiūrėtojai, kurie ir tai ne visada daroma pagristai. Nors tokiai praktikai turėtume leisti tęstis, reikia aiškiau apibriežti tokias galimybės. Jeigu visiškai neleisime e, skirti trečiųjų šalių e, tojais stebėtais, kontroliuotais ar globėjais, tai negalėsime prisidėti prie investi, investavimo augimo besivystančiose šalise. Tas dokumentas tam trukdys. Aš pritariu daugumai to, ką sako pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai ir aš tikiuosi, kad mes toliau taip pat puikiai bendradarbiausime. Ačiū. Uh, Ačiū. Pone Klut, ar jūs norėtume dalyvauti toje diskusijoje kaip GUE šešėlinis pranešėjas? Also <clears throat> vielleicht erstmal absetzen. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Also uns wäre das schon wichtig. Äh, es ist ja schon angesprochen worden, keine Ausnahme. Ačiū. Mes pirmiausia norėtumėm išvengti bet kokių išimčių, tai mums labai svarbu. Ir aš savo pakeitimuose jau e, suformulavau, bet raktas pakeitimuose tas matau, kad reikia e, turėti galimybę dalyvauti sprendimų prieimimuose. Tas buvo jau paliesta. Ir dėl e, kapitalo poreikius, mes norime, kad e, kapitalo reikalavimai būti e, kaip įmanoma didesni. Tai mums yra pagrindiniai ir esminiai klausimai. Ačiū. Mums paskambino Martina Dres ir jį paprašė leisti pasisakyti, vos tik jie ateis, bet kol kas e, jo dar nėra salėje. Taigi dešimt kalbėtojų, kiekvienam siūlau skirti po tris minutės su sąlyga, kad daugiau kalbėtojų nebebus. Taigi, kas norėjai pasisakyti, skaitau. Elts, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, Andresen, if she comes, and my... Ir aš taip pat norėsiu pasisakyti, ponė Džiori dar norėtų būti įtraukta į sąrašą, dar yra norinčių, nebėra. Taigi, trys minutės kiekvienam pasisakymui. Ir po to dar reiktų uh, palikti Žanpaul 3 sekundės padėkoti. Günter, prašom. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Žanpaul už jo pastangas, už jo parodytą sugebėjimą. Mums tikrai padarė įspūdį tai, jog jis žada perskaityti visus pakeitimus. Jo sugebėjimai parodyti per diskusijas iš tiesų padarė mums įspūdį, jūs esate tikrai geras pranešėjas šią temą. Mes šioje diskusijoje esame linkę pamiršti vieną aspektą. Būtent, kad e, mes norime saugių, bet kartu ir dinamiškų finansinių rinkų. Kitaip nesukursime tokios sistemos, kuri užtikrintų ilgalaikį stabilumą, nesukursime naujų darbo vietų. Taip pat, kai mes reglamentuojame, turime galvoti apie sisteminę riziką, o ne apskritai apie polinkį imtis rizikos. Komisija ne visuomet taip daro, ji pavyzdžiui supainioja privataus turto fondus su rizikos draudimo fondais, bet to mes matome, kad šie fondai nepriklausė sisteminės rizikos fondų grupiai Todėl reiktų atskirti e, šios fondus nuo kitų, taip pat išskirti atskiras fondų grupės. Norėčiau pagrįžti e, kai kurios aspektus, kurie jau šiandien buvo paminėti. Pirmiausia, tai mažesnėji fondai. Manyčiau, svarbu turėti tam tikras ribas nusistatytas. Pastebėjau, kad pranešėjas nėra tokia idėja labai patenkintas, tačiau jeigu jis mm, mm, nori susitarti su mumis, būtina užtikrinti, jog proporcingumas būtų praktikoje įgyvendinimas, o ne vien teoriškas. Tas tikrai nelengva, iššūkis labai didelis, taigi arba nusistatome kažkokias aiškias ribas, arba veikiame pagal proporcingumo principą, tai labai nelengva. Taigi, jeigu mes neužtikrinsime galimybę į rinką įeiti mažiems fondams, naujiems žaidėjams, e, tai tik padidinsime sisteminę riziką, nes e, fondai vis auks, e, jungsis tarpusavyje, vietoj to, kad fondų skaičius išauktų. Nepamirškime, kad maži fondai yra labai svarbus MVI Taigi reikia e, konkrečias ribas arba labai aišku proporcingumo principą įvesti. Toliau e, e, taisyklių laikymasis būtina, kad taisyklės būtų labai aiškios, e, patiekos bendrovės turiu omenyje kad jo žinotų, pagal kokias taisyklės turi dirbti, kitaip jų darbo pobūdis tikrai pasikeis. Tai yra būtina prielaida, jeigu mes norime tęsti dėrybas dėl šio e, direktyvos. Toliau trečiosios šalis, apie tai jau buvo nemažai kalbėta, taigi neišsiplėsiu. Yra būtina šį klausimą įspręsti, kad Europoje išliktų dinamiškų kokios finansinės rinkos, kad pensijos ateityje nesumažėtų ir kad Europo, į Europą būtų investuojama. Aš nesu tikras, ar mes jau pasiekėme tą tikslą. Taigi per uh, tris minutės išsakiau, kiek suspėjau. Ačiū. Dėkui. Ponas Bals. Dėkui, ponė pirmininkė iš karto noriu pabrėžti, jog mano nuomonė Žan Paul puikiai padirbėjo, jeigu pagalvosime apie tai, kad pradinis komisijos pasiūlymus mano nuomonė tikrai nebuvo dokumentas, kurio e, jį galėtų didžiuotis, beje, komisija dabar tą pripažįsta. Iš ties labai sunku dirbti e, su, tokiu, su tokia universalia strategija, kuomet bandoma visus fondus, taip pat ir užsits, pakišti po vienu stogu. Mm, čia reikia tikrai protingo reguliavimo. Turėtumėme neleisti, kad sumažėtų produktų įvairovė, kad išnyktų kai kurių sektorių plėtros galimybės, bet to mm, e, nereiktų skatinti įmonių fondų koncentracijos atskiruose sektoriuose. Tačiau pasiūlyme kol kas nėra iš, išlai, išimčių mm, atskiroms fondų grupėms, rušims. Taigi tokia strategija yra pakankamai rizikinga, tačiau aš suprantu pranešėją, kuris e, tikrai labai didelės abejonės išsako egzistuoja 20 veiksmų, veiksmų planų, norima reglamentuoti kiekvieną produktą, kiekvieną žaidėją rinkoje, bet jau reiks įveikti pirmą gynybinę liniją nacionalinės taisyklės. Vėl grįžtame atitinkamai prie diskusijos dėl sisteminės rizikos ir proporcingumo. Geriausia išeitis būtų nacionalinius fondus, kurie, kuris yra ribotas investuotojų narys, e, išimti iš taikymos ryties. Tas ypač pasakytina apie vidinius įmonių fondus, nes e, ten reglamentavimas ir priežiūra jau yra užtikrinti per pačias įmonės. Toliau tas universalus požiūris turėtų e, šiek tiek susiskaldyti, kad mm, nebūtų apkrautas įmonės bereikalingų informacijos teikimu. Taip pat mm, turėtumėme tinkamus nusistatyti prioritetus. Žan Paul tą neblogai padarė. Kalbant apie skolintų vertybinių popierių pardavimus, mes matome, kad piknaudžiavimo rinko direktyvoje jau mes turime atsikirti atitinkamą nuostatą. Taigi ten dėl rizikos draugimo fondo reiktų geriau atspindėti šio fondo pobėtį. Toliau portfelio valdymas atitink reikia įteisinti tam tikrą stebėsenos ir priežiūros režimą. Taigi negalima siekti, kad rinkos būtų uždarytos, todėl fondų valdytojai turi dirbti laisvai, aišku, kol tai nekenkia fondų saugumu. Taigi, e, dar turėčiau daug ką pasakyti, bet pasisakymo laikas ribotas, todėl e, baigsiu. O dabar Esther Diliuvin, prašom. Euh, merci, madame la présidence. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Gozės. Uh, ir iš karto pristatyti pakeitimus, kuriuos pateikiau. Uh, siekiama užtikrinti alternatyvinių investicinių fondų e, vienodą traktavimą, ar tai būtų ES ar ne ES fondai. Galbūt tai atrodo akivaizdu kiekvienam tai, bet man atrodo, kad realioj situacijoje viskas yra daug sudėtingiau, kai eina kalba apie direktyvos tai, taikymo sritį. Tai visi alternatyvaus investavimo fondai turi patekti į vienodą taikymą vienodai turi būti taikomos taisyklės visiems alternatyvaus investavimo fondams. Čia nėra jokių bandymų nacionalizuoti rinką. Direktyva būtent kalba apie, apie alternatyvaus investavimo fondus ir tas nacionalinis aspektas tikrai niekam nepatinka, jeigu eina kalba apie fondus, kurie produktus pardavinės už ES ribų štai dėl tos priežasties aš siekiu, kad visi alternatyvaus investavimo fondai patektų į bendrą taikymo sritį. Jie turi būti prižiūrimi siekiant išvengti sisteminės rizikos. išskyrus tuos alternatyvaus e, investavimo fondus, kurių produktai yra skirti tik tai išimtinai nacionaliniai rinkai. Kai eina kalba apie trečiasias šalis, aišku, tos pačios problemos kyla tik tai kitokiu aspektu. Ir pranešėjas pasiūlė naują e, variantą, pasiūlė taikyti ekvivalentiškumo principą. Tokiu būdu, tokių trečiųjų šalių fondų produktai galės būti pardavinėjami ES, tačiau jų e, produktai netitiks minimalių e, direktyvos reikalavimų. Šis, šis šis variantas iš tikrųjų kelia didelę problemą, nes gali būti iškraipyta rinka. E, juk mm, tam tikrą prasme keliarius metus turės mūsų rinkoje konkuruoti du tipai fondų. Tie fondai, kuriem e, skirti pasai, kuriem turės laikytis direktyvos reikalavimų ir taip toliau. Ir trečiųjų šalių fondai, kurie neturės, neprivalės laikytis direktyvos reikalavimų ir turės labai didelį konkurencinį pranašumą šumą. Tokiu būdu alternatyvaus investavimo fondų valdytojai bus suinteresuoti savo buveinės registruoti už ES ribų, kad įgytų tokį pranašumą. Todėl aš siekiu, kad būtų surastas kompromisinis e, variantas, kad taip aš sutinku, kad trečiųjų šalių fondams turi būti leidžiama priekiauti ES rinkoje, tačiau jie privalo laikytis minimalių reikalavimų, kurie yra keliami mūsų mūsų fondų produktams. Taip pat reikia pripažinti, kad yra dar ir um, fondai, kurie paremti savivaldos principų, kurios valdo ne išorės įstaiga kažkokia. Tai, tai reikia pripažinti ir tokią valdymo struktūrą, įtraukti ją į direktyvos taikymos rytį. Ir paskutinis dalykas dėl depozitorimo. Reikia aiškiai pripažinti banko depozitorimo atsakomybės. Aišku, nereikia pernelik toli toli nueiti, nereikėtų, kad taisyklės būtų e, tokios, kad e, depozitoriumas nebegalėtų visiškai veikti. Bet reikalingos tinkamos taisyklės. Aš e, tikiuosi, kad surasime šiame tekste tinkamas formuluotės dėl depozitoriumų veiklos ir bendrai dėl alternatyvų alternatyvaus investavimo fondo taisyklės turi būti pertvarkytos taip, kad jas būtų įmanoma taikyti, kad finansinės priežos įstaigos galėtų jas pritaikyti. Aš, kaip kolega sakė, nenoriu, kad ES taptų tvirtovė, tačiau reikalingos tvirtos tinkamos taisyklės. Ir aš tikiuosi, kad kolega pasieks to. Pyte. Labai įdomu pratesti Astrid e, pasisakymus visuomet, nes dažnai nuskambu labai radikaliai po jos pasisakymų. Žan Paul, tikrai sveikinu, labai puikiai um, padirbėjote ir aš manau, kad dar po kelių žingsnių. Um, sugebėsime sudaryti tinkamus kompromisus, bet tikrai jūsų, jūsų darbas e, atliktas tinkama linkme, aišku, turime daugiau kaip 1600 pakeitimų, tačiau aš manau, kad iš tikrųjų tai yra proveržis, tai yra visiškai naujoviškas darbas, tai Europos parlamentas padarys tai, ko po to turės labai atidžiai klausytis kitos institucijos. Aišku, kad ant jūsų pečių yra uždėtas milžiniškas darbas, tačiau labai svarbu užtikrinti proporcingumą. Kitaip um, ES teisės aktai um, nebebus tinkami, nes nesugebėsime užtikrinti tinkamo jų taikymo ir būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo. Ir aš um, matau, kad jūs siekiate tai padaryti. Gunars kalba apie uh, ribų nustatymą. Taip aš manau, kad atrodo, tarsi mes pralaimime mūšį su taryba, tačiau mes privalome priversti tarybą suprasti kartu su komisija, kad uh, tikrai uh, tai būtina, ką mes sakome. Uh, dėl to, ką Robert pasakė, taip, dėl um, skolintų vertybinių popierių pardavimo, kuomet nėra garantuotas pasiskolinimas jų, tikrai tikrai tai yra didžiulis blogis. Mes turime labai atsargiai um, elgtis šio klausimu, nes šiaip uh, skolintų vertybinių popierių pardavimas gali būti ir geras dalykas. Uh, norėčiau Katrin Staler, mano kolegės pakeitimus taip pat jums pristatyti, dėja jie negali būti posėdėje, tačiau jie labai svarbus. Dėl trečiojų šalių taip pat suprantu, ką jūs norite mm, pasiekti. Taip, mes irgi nenorime, kad Europa būtų tvirtovė, tačiau tuo pačiu metu būtų baisu, jeigu mes neužtikrintumėm rinkos reguliavimo. Taigi, kai jūs paminėjote kompromisų ieškojimo sutikimus, tikrai, tikrai labai norėsiu juose dalyvauti. Um, ir dėl sve, finansinio sverto, taip, iš tikrųjų reikia finansinės rinkos priežos institucijos ir aš tikrai labai mielai bendradarbiausiu su jumis šio klausimu taip pat. Ir paskutinis dalykas. mes turime galvoti apie vartotojus ir investuotojus. Tai labai svarbu, kad kad tiesiogiai vartotojus apsaugotumėm ir savo po pakeitime, kur um, kalbu apie fondų valdytojų ir depozitoriumų, aišku, atskirimą. Tai yra labai svarbi nuostata. Aš labai sveikinusiu bendrą darbą ir kolegų darbą ir dabar labai mielai lauksiu tų naujų kompromisų ieškojimų sutikimų. Ačiū, Reikiai. Uh, Ačiū. Ačiū e, Žan Polui už puikius komentarus, ypač komentarus e, apie tai, kad mes neturim būti nei tvirtovė, nei kalėjimas. Jeigu pažvelgtumėm į kitus teisės aktus, kuriuos šiandien svarsime, tai suprastumėme, kad mes priklausome pasaulinė rinka ir negalime būti tokie. Taip pat labai sutinku su tuo, ką jūs sakėte dėl dokumento taikymo apimties. Kaip ir su pono Klinco komentarais, kad tas dok, teigiant, kad tas dokumentas būtų naudingesnis, jeigu mes suvoktume, kad skirtingi fondai yra kitokie. Ir todėl komisija turėtų parengti atskirą direktyvą rizikos fondams įvertinti ir privataus kapitalo fondams įvertinti. Aš tokią mintį remčiau. Aš e, žvelgiu dabar į komentarus, kurie mums yra pateikti ir aš suprantu, kad jeigu daugiau reikia laiko, reikia rasti to laiko ir tada e, geriau galėtumėm parengti teisės aktą. Dėl proporcingumo, kas buvo pasakyta, sutinku visiškai. E, turim užtikrinti, kad mažesniai fondai, bet ir istoriniai fondai, tokie kaip investicijų trestai Junktinėje karalystėje, nepatektų į nepalankesnės sąlygas. Atrodo, kad neužten, kad yra daug nesusipratimų dėl to, kuo skiriasi tas finansinis svertas ir finansų rizika. Didelis svertas nereiškia, kad yra didelė rizika, bet kas yra nedidelis svertas, gali būti susijęs su labai didelė rizika. Čia mes kalbėdami apie direktyvos tikslą, turime galvoti, kad reikia nutraukti sisteminę riziką. Todėl nereikia čia supainioti rizikos ir finansinių svertų. Kas iš jūsų to dar nesuprato, tai supraskit dabar. E, dideli finansiniai svertai nereiškia, kad bus didelė rizika. Dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo sutinku su didžiaja dalimi čia išsakytų minčių, bet aš galėčiau vėlgi klausti, kodėl tik rizikos fondai, ar kodėlgi mes įtraukėme rizikos fondus šią diskusiją. Man atrodo, kad kalbant apie skolintų vertybinių e, popierių pardavimą, turėtume pradėti aptarinėti e, vis, visas rink, visus rinkos dalyvius, ne tik atskirą grupę. Diskusijose apie piknaudžiavimo rinkos, rinkomis direktyvą turėtume tai aptarti. E, kai žiūrime į tai, kad yra pateiktas 1669 pakeitimai, mes turime pasirūpinti, kad nepasiektume tokių neigiamų padarinių, kokius esame anksčiau pasiekę, kai kalbėjome apie kapitalo direktyvą, apie rizikos direktyvą ir apie tarptautinės plėtros tikslus. Mes sakėme, kad turi būti užtikrintas pelnas iš pensijų fondo, bet nieko nebuvo pasiekta. Aš pati, pateikdama savo pakeitimą, aš siūliau įtraukti 1634 peržiūros straipsnį, kad po neilgo laiko galėtumėm peržiūrėti šio dokumento taikymą. Dabar turime 16 060, 1669 pakeitimus, bet niekas labai daug neiškumų išlieka. Uda. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes, kaip ir D frakcija norėtumėme pateikti tris esmės pasiūlymus. Pirmiausia, sveikinu Žanpol, kad jis puikiai e, tvarkosi su ta pakeitimų krūva kalnų. Tūkstantis, beveik 1700 pakeitimų. Kolega šešėlinis pranešėjas Robert Goebbels minėjo, jog dauguma iš jų yra pasikartojantis. Tai paprašysime sekretoriato panaudoti specialias kompiuterinės programas, kurios atski gali suskirstyti tas pačias, e, suskirstyti identišką tekstą. Tai gal kiek palengvins mūsų pranešėjo darbą. Antras pasiūlymas, kurį norėtų pateikti mūsų frakcija, Po to, kai išgesta šviesos mūsų rūmose ir Žanpol e, skuba į savo kabinetą dirbti, gal reiktų tada mums susitikti ir išgerti kavos, mes, manau, prie padėlio kavos surasime kompromisą ir iš... trečiasis pasiūlymas, trečioji minti, iš ties mes norime protingo reguliavimo, tačiau mes nenorime reguliavimo, kuris nepasiektų tikslo, norime lengvo reguliavimo. Tikrai mes turime kalbėti apie taikymo sritį, apie tai, kaip toliai turi eiti e, mūsų dokumentas. Mes turime dirbti e, ir su trečių žalių fondais, nes visi turi dirbti pagal vienodas taisyklės. Reikia čia apibriežti m, akcijų pardavimą ir kaip mums reikia užtikrinti, kad trečių šalių fondai dirbtų pagal tokias pačias taisyklės kaip mm, ir europiniai fondai. Taigi, skolinti vertybinį popieriai, pardavimas, e, kiti minėti klausimai mums yra aktualūs ir sprendimas nuo jų, e, dėl jų lems, ar mes jums pritarsime, ar ne. Negalime, kad nuodingos, e, nuodingi elementai išlikti, jie turi būti išnaikinti ir tuomet mes jūs palaikysime. Kitas aspektas, kuris yra labai svarbus, reikia pasimokyti. Tas yra svarbu, tačiau negalima pasiduoti lobistų spaudimui. Vakar aš iš valandų valandas klausiausi apie valstybės įsiskolinimą, tačiau uh, Jeigu mes pažvelgsime, kas spekuliuoja valstybės skola, tai pamatysime, kas slepiasi už tų pasiūlymų. Mes, kaip parlamentas, to neleisime, SRD frakcija to nenori, mūsų e, dokumentas turi būti aukštos kokybės ir parengtas visiškai nešališkai. Ačiū. Dėkui, Ole Vikičiu. Ačiū. Ir aš iš karto galiu konstatuoti, kad šis klausimas susijęs su skirtingomis investicijomis ir fondais yra labai sudėtingas ir labai daug apimantis. Todėl labai svarbu, kad galiausiai mes rastume teisingą sprendimą, kai jį reikės padaryti. Taip pat galėčiau pasakyti, kad jeigu ši diskusija yra susijusi su kitų dokumentų diskusijomis, tai galutinis rezultatas turi būti e, subalansuotas leidžiantis e, įtraukti kuo daugiau pakeitimų. Todėl aš e, norėčiau atkreipti dėmesį į tris pagrindinius punktus. Pirmiausia, skaidrumas. Tai yra esminė žodis. Konkre... Griežčiau reikia kontroliuoti investavimo veiklą ir tokiu būdu galėsime kontroliuoti, priboti riziką. Jau anksčiau aiškiai buvo pasakyta, kad rinkos e, neletai yra prievarta atveriamos, e, bet dėl to reikia mažinti riziką ir stiprinti jos kontrolę. Ir iš karto pradedame žiūrėti, ar administracija gali efektyviai kontroliuoti riziką. Antras dalykas - proporcingumas. Tai irgi labai svarbi savoka. Turime labai kruopšiai gyvendinti e, reglamentus, vis skirtingų fondų veiklai, nes e, žinome, kad ta rizika yra susijusi su bendrai finansų sistemos funkcionavimu. Kuo didesnė rizika, tuo griežtesnis reguliavimas. Maži fondai bendrai e, sukelia mažiau rizikos visai finansų sistemai negu didesni fondai. Ir galėtume rasti daug gerų pavyzdžių ir gerų argumentų, kurie e, rodo, kad vadėjai, vadinamieji privataus kapitalo fondai turi mažiau rizikos finansų sistemai negu rizikos fondai. Trečias dalykas - privalome vengti protekcionizmo. Komisijos e, raštuose ir daugybėje mūsų pakeitimų apie tai yra kalbama. Turime rasti protingą būdą efektyviai reguliuoti Europos fondų valdytojų veiklą, nesistengiant uh, užtrenkti durų nei vienai institucijai funkcionuoti uh, ar e, nesistengiant vieną ar kitą instituciją apkaltinti. Mes turime sukurti tokią reguliavimą sistemą, kuri uh, užtikrintų principinių nuostatų įgyvendinimą teisingai. Ačiū. Uh, Ačiū. Pone Čiori, po to jums suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai keturios pastabos. Kaip ir kolega Gunaras Felkmarkas, aš siūlyčiau pranešėjui išlaikyti komisijos pradinę ribą, 100 milijonų eurų ribą, nes jeigu nebus tokios žemutinės ribos nustatyta, tai vidutinių dydžio fondų valdytojai perkels savo veiklą į trečiasią šalis, kad būtų išvengta per didelės biurokratinės naftos o jų produktai į Europos rinką pateks per pasyvų, e, pasyvius rinkos mechanizmus. Ir dėl to e, nacionaliniai biudžetai labai smarkiai nukentės. Antroji pastaba. Pirminis pasiūlymas neapima konkrečių taisyklių įvairių rūšių fondams. Taip pat nėra diferencijuojami skirtingi fondai. Todėl e, reguliavimo arbitražas nebūtų įmanomas. Vadinasi, valstybės narės taikiančios griežtesnės taisyklės turėtų konkurencinių e, trūkumų, problemų. Tai būtų nenaudinga ES bendrai, nes ES interesams nebūtų tarnaujama. Trečias dalykas - mažmeniniai investuotojai net ir antrinėse rinkose neturėtų turėti galimybės įsigyti vertybinių popierių alternatyviuose fonduose. Tokiu būdu jos galėtų apeiti dabartinės taisyklės ir pradėti tais fondais naudotis. Galiausiai savo pakeitime aš siūlau e, vadinamai bendrai rizikos indeksą, kad jis būtų sukurtas norėčiau, nes per jį a, aukštos rizikos, draudimo rizikos fondai a, atspindėtų savo rizikos mastą būtent per tą indeksą. Ateityje komisija per Cezar ir kitas E, sistemas galėtų nuspręsti, kaip tas indeksas turėtų atrodyti, o kontrolės ir priežiūros institucijos galėtų įsikišti, pamašysios, kad e, fondai viršyje nustatytai indeksuose e, limitą. Be to, būtų galima kasdien geriau kontroliuoti su tokiais fondais susijusią riziką. Pone Andreson, jūs telefonu paprašėte pasisakyti šioje diskusijoje. Jau beveik baigėme. Ar norėtumėt ką nors pasakyti? Sorry, um, Aš labai atsiprašau, bet buvau biudžeto kontrolės komitete. Trys minutės, neilgiau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui Gozės už e, šį dokumentą. Šis pasiūlymas direktyvai išplaukė po 2008 metų e, nerima keliančių įvykių. Visi buvom susijaunę dėl to, kas vyko finansų paslaugų pramonėje. Rizikos fondai ypač susidūrė su mm, didelėmis problemomis ir prarado savo gerą reputaciją dėl kapitalo valdymo. Prisiminkim, kas įvyko 8-9 metais ir be kita ko mes manėme, kad buvo pats laikas pažaboti finansinius vertus ir prisiminkime LTCM didžiulius finansinius vertus. Bet reikėtų pabrėžti, kad rizikos fondų naudotas svertas labai smarkiai sumažėjo atsižvelgiant į rizikos poreikius ir į tai, kas įvyko e, LTCM. Šiandien matome, kad e, vėluojame e, reguliuoti svertus, nes finansų verslas pasikeitė. Finansų svertai buvo iškreipti dėl autoritetingų, gerbiamų bankų per daug drąsių, sakyčiau, net kvailų žingsnių skolinant pinigus. Dėl to patekome tą padėtį, kurioje esame dabar. To negalėtume pasakyti apie tuos bankus, kurių akcininkai ir stebėtojų valdyba sugebėjo išvengti neatsakingo valdymo e, spastų. Antras dalykas. Šioje direktyvoje norima reguliuoti viską, e, kas nėra reglamentuojama e, kitose direktyvose investicijų fondus, nekilnojamo turto fondus ir žinoma rizikos fondus. Tai yra klaida, nes fondų rūšių čia yra per daug. Pateikiau pakeitimą, kuris leistų padaryti išlygą investicijų trestams. Tai yra jungtinės karalystės investavimo forma, kuri labai skiriasi nuo rizikos fondų ir jeigu ši direktyva nustatytų dabar numatomas nuostatas, tai jiems būtų padaryta labai didelė žala. Bet to turėtų būti nustatyta uh, E, žemutinė riba. Matau, kad kiti tą ribą dar griežčiau nustatė, todėl aš remiu tuos pakeitimus. Kitas pakeitimas yra susijęs su trečių šalių fondais. Ispanijos pirmininkančios tarybai naujasis pasiūlymas rodo, kad protekcionizmas bus įtvirtinas šią direktyvą. Ir ne ES fondai pateks ES rinkas e, dar mm, sunkiau. E, reikia kalbėti apie tai, kad pakeitimų yra labai daug. Suprantame, kad dabartinis komisijos pasiūlymas mūsų netenkina. Kitaip tų pakeitimų nebūtų tiek daug - 1600 ir 1700. Tai aš norėčiau paprašyti komiteto, ar nereiktų gražinti pasiūlymo komisijai ir paprašyti, kad ji peržiūrėtų e, savo pasiūlymą dokumentui, atspindėdama mums rūpimas problemas. Ačiū, pasisakysiu paskutinė šioje diskusijoje. Dauguma minčių, kurias norėjau išsakyti, jau išsakytos. Jau visa tai yra atspindėta esamose direktyvose ar kuriamose direktyvose. Taigi tas naked short selling, atviras skolintų vertybinių popierių pardavimas jau yra apimtas piknaudžiavimo rinka direktyvoje, bet to yra kai kurie spekuliaciniai veiksmai, kurių mes iki galo nesuprantame, taip pat e, depozitoriumo, vertybinio popierių saugojimo problema yra aktuali, todėl reikia atsižvelgti tai, kas vyksta, kas bus daroma ateityje. Taip pat suprantu susirūpinimą dėl konkurencinių skirtumų tarp įvairių įmonių rūšių kaip dėl privataus turto fondo. Nemanau, kad jums taikomos taisyklės turėtų pernelyg e, stipriai skirtis nuo kitų įmonių, todėl siūlau kiek įmanoma perimti e, bendrovių teisės nuostatas, kurios yra mums primtinos. Kadangi mm, sritis susikerta, tai reiškia, kad mums pavyks parengti praktiškus e, pasiūlymus, dirbsime e, kartu su pranešėju, tiek noriu pasakyti šiandien ir dabar Žanpau e, užbaigs mūsų diskusijas. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už tos malonius žodžius, kurių daug išgirdau šiandien. Ačiū už parodytą solidarumą. Manau, kad bendradarbiavimas bus sėkmingas, iš ties protingai kipsime į darbus. Ypač norėčiau kreiptis į Astrid. Astrid, aš e, e, negaliu atsispirti tavo šarmui, bet gal tu neperskaitai mano naujausių pasiūlymų, nes e, mūsų nuomonės nėra pernelyg tokios skirtingos. Taigi būsiu pasirengęs tau pritarti. Taigi ačiū visiems, ačiū už parodytą pagalbą. Esu pasirengęs toliau diskutuoti bei nedvėjokite su manim susisiekti. Udo dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė, manau, kad pradėsime dabar balsuoti. E, ir kadangi mūsų laukia tiek daug darbų ir frakcijų nariai dar nespėjo ateiti, gal padarytumėme trijų minučių per traukėlę, kad galėtumėme e, tarpusavėje susitvarkyti. Pirmininkė, pritariu, iš ties puikiai mintis penkių minučių pertrauka, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad dėl alternatyvių fondų e, vyks 17 dienos popietė. Taigi dabar penkių minučių pertrauką. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Right, I think, I think our five minutes is up, so hopefully you have organized yourselves. Could you take... Manau, kad jau praėjo tos kelios minutės, tikiuosi visi susėdote į savo vietas.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 Right, the, the, we are about to start. Kągi, pradedame balsavimą. Prašym, kad atsineštumėt balsavimo korteles. Todėl tikiuosi, kad e, jau visi esate pasirengę balsavimui ir turite korteles. Norėčiau priminti kolegoms, kad e, dabar, e, kai mūsų tiek daug, yra labai sunku įžiūrėti, kada kas baigė balsuoti, todėl tenka balsuoti kortelėmis elektroniškai. Pradėsime balsuoti. Gerbiami parlamentarai, prašyčiau susėsti. Pirmasis pranešimas. 2009 metų eurozonos metinis pranešimas ir viešiai e, finansai. Pirmiausia, e, pirmas pakeitimas A konstatuojamai dalį. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. AA naudėjai konstatuotojai maidaliai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirminis e, B konstatuojamosios dalies tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta konstatuojama dalis, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. D konstatuojama dalis, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. F konstatuojamoji dalis, pirminis teksto variantas, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad priimta, bet e, atrodo, jūs jau pavargo rašyti, ar ne? E, G konsultuojamoje dalis kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E, Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. I konstatuojamoji dalis B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintoji konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. G konstatuojama, atsiprašau, J konstatuojamoji dalis, C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tokiu atveju mes gauname, einame prie aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, negaliu net pasakyti Gal galėtumėm elektroniškai balsuoti. Pradedame. Ar visi balsavote? Ar jau visi balsavote? Ar visi jau įdėjote korteles ir balsavote? skaičius turiu eiti į apačią, bet jeigu jums neveikia, tai bandykit kitaip. Ar jau visi baigėt balsuoti? Baigėme balsuoti. Vienam parlamentarui iškilo problema. Bet kokiu atveju priimta 25 už, 19 prieš. Įtraukiam, jeigu Sančias. Priimta. Devintas, dešimtas pakeitimai atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Manau, reikia patikrinti, ar galėtumėm pradėti balsuoti dėl dvyliktojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 20-21 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau. F kompromisas, kas. Balsuojame dal, dalim, dalimis. Pirmoji dalis. Tekstas be žodžių mano, kad e, pagrindinės infliacijos e, rodikliai turėtų geriau atspindėti energijos ir maisto kainų naujus padidėjimus, padidinimus. Taigi pirmoji dalis apima šiuos žodžius. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau antra dalis. E, kiti likę žodžiai. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet gal geriau patikrinkim. Balsuojame. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Taigi atmesta. G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė neaišku, man atrodo. Balsuokime elektroniškai dėl 42. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pone Magarau, ar jūs tikrai balsavote, ar gerai įdėjot kortelę? Tris papildomai dar reikia priskaičiuoti žmonės. Sorry. We, we appear... Jean-Paul. Jean-Paul. Madame, est-ce qu'on peut vérifier le klausimas, pirmininkė, gal būtų galima suskaičiuoti, kiek yra balsuojančių, kad e, pasitikslintumėm, ar tikrai visos frakcijos yra tinkamai atstovaujamos. Uh, many... Šiuo metu ponia Luling, ponas Karas. Pone Makalo, ar jūs turite savo kortelę? jeigu kortelė neveikia su šito aparatu, tai gal pabandykit su kitu. No. no. Mr. Karas, is your card working now? Pone Karas, ar jūs dabar jau galit balsuoti? Baigiame jau balsuoti. Tada, jeigu jau dabar suveikia jūsų aparatas, gal galim iš naujo balsuoti dėl šio klausimo. Iš naujo balsuojame dėl 42 pakeitimo. Vis dar dėl to paties pakeitimo. Dabar iš naujo pradedame balsavimą dėl 42 pakeitimo. Turime du papildomus narius. Pone esanti už jūsų nugaros balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta. Padėkokit poniai Liuling. Priimta. 43-44. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, reikia patikrinti. Dėl 46, kas čia dar norėtų balsuoti. Alde frakcijos. Paprašyčiau e, kokių ženklų parodyti, nes aš negavau iš jūsų balsavimo sąrašo. Pone pirmininkė, jeigu pasimetėt, galėtumėt balsuoti kartu su mumis? Yeah, have... Deja, EPP frakcijai atstovauja vienu nariu per daug. Žan Polai, Ar jūs suprantat, kodėl yra iš EPP per daug narių? Ar dabar viskas aišku? Like like... Aš norėčiau, kad e, pradėtume, bals... kad tęstume balsavimą. Gal jūs galėtume duoti kokį ženklą, kaip jūs balsuojate, nes aš balsavimo sąrašą iš jūsų negavau. Baigiame balsuoti. Priimta. You had one too many on the cards a minute. Jūsų buvo per daug parlamentarų. Viena kortelė buvo per daug įkišta į aparatą. Kažkas čia ne taip. Well, you were told to bring your card. There's somebody with a card voting. Jūsų buvo paprašyta atsinešti korteles. Einame tolyn. Priimta. What's the next vote, please? That's withdrawal. Right. The next vote is... Toliau. H kompromisas parašyčiau visus balsuojančius už H kompromisą pakelti ranką. Pirma dalis be žodžių einamosios sąskaitos. Kas už tekstą be žodžių einamosios sąskaitos? Kas prieš susilaikė priimta. O dabar su žodžiais e, einamosios sąskaitos. Kas už, kas prieš susilaikė priimta Ne visi kelia rankas, todėl dabar iš naujo turėsim tikrinti. Jeigu taip bus, mes čia visą dieną sėdėsim, bet aš neturiu nieko prieš. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Ir dabar matom, kad parlamentarai pradėjo kelti rankas. Priimta. 52. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Į kompromisas. Atskiromis dalimis balsuojame. Visas tekstas išskyrus žodžius naujų mechanizmų sukūrimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Su žodžiais įtraukiant naujų mechanizmų įkūrimą, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. E, jot kompromisas, kas už, kas už jot kompromisą, kas prieš, susilaikė, atmesta. Bet manau, kad reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame kortelėmis dėl jot kompromiso. Tiesą sakant, vienas balsavimo aparatas ir čia tribūnoje neveikia. ar dabar jau EPP yra tiek parlamentarų, kiek turi būti, jau yra vienu per daug. Bet ponė pirmininkė, aš pakeičiu ponę Liulink, nes prieš tai buvo tas nesusipratimas ir jūs balsuojate už ponę Liulink. Aš suprantu, kodėl taip vyksta, bet vis tiek dar vienu parlamentaru per daug. Ponas Bulmans, ačiū. Tikrai ne frakcija turi nustatyti, ar yra pakankamai narių, ar jų per mažai, per daug. Prezidiumas turi e, tą padaryti, todėl noriu paraginti jūs labai ryštingai elgtis, bei kad balsuotų tik tie, kas turi tam teisę. Tikrai negali frakcija nustatyti, yra jos narių per daug e, ar per mažai. Tikrai ne frakcija nustato. Uh, Aš nustatau, čia turiu kompiuteriuką, kuris e, parodo, kiek kor, kokių kortelių yra įkišta. Taigi kartais visos kortelės veikia, kartais ne visos veikia, todėl e, tie, kas net, ka, tas narys, kuris yra perteklinis, neturėtų balsuoti. Ačiū. Pritariu. Frakcijai tikrai negali būti, jog kitos frakcijos nuspręstų, kaip mes turime balsuoti. Koordinatorius turi e, padėti tam padaryti. Jeigu jūs sakote, kad yra vienų narių per daug, tai e, mūsų e, koordinatorius pasako, kad vienas per daug, pasako, kas nebalsuoja, o ne kolega Pulmanas čia turi vadovauti. Entschuldige, ich habe bis. Uh. So now it's okay. Now it's okay. Now, now we have the... Panašu, kad yra reikiamas skaičius parlamentaro. Aš balsavau iki šiol, bet jeigu narių yra per daug, nebebalsuosiu. So now we have, now, now we have the... Pirmininkė. Dabar yra įkišta kortelių trijų, galime baigti balsuoti, pakeitimas yra atmestas. Būtų daug paprasčiau, jeigu nariai kilnotų rankas pakankamai aiškiai. Dabar 60 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Kartu patvirtinti ir 6162, toliau 63, 66 atkrenta, kompromisas, e, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau L kompromisas už, prieš, L kompromisas. Tikrai dėl kompromiso L balsuojame, taigi jis atmestas jisai. Tai reiškia, kad 71, 72 už, prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta. Norima pasitikrinti. Prašoma 71-72. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Iš ties patvirtintas. M kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. 79 už, prieš, susilaikė, priimta. 80 už, prieš, susilaikė, priimta. Norima pasitikrinti 80. -ai. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Iš ties priimtas pakeitimas. Kompromisas N už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta nors nedaug kas kilnoja rankas, patvirtinta 89 už, prieš, susilaikė, priimta 91 už, prieš, sulaikė, priimta 97 žodinis pakeitimas, kad būtų įtraukti žodžiai the article 136 of neprieštara. Neprieštaraujate žodiniam pakeitimui, ne tai už, prieš, susilaikė, priimta. 98. Vėl žodinis pakeitimas, kur norime pakeisti žodžius this respect žodžiais. Ar turite balsavimo sąrašuose šį pakeitimą, taigi neskaitau, kas už žodinį, prieš, susilaikė, priimta. O kompromisas už prieš susilaikė priimtas. P kompromisas paskutinis akimirkos pakeitimas yra, ar turite šį pakeitimą balsavimas dalimis dėl pirmosios dalies be žodžių e, points out ir taip toliau iki the spirit, kad kas norėtų be šių žodžių už prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis, kas už formuluotę, prieš formuluotę, panašu, kad formuluotė atmesta. Dar yra net ir trečioji dalis, kur žodžius The Spirit apima, už trečiąją dalį, prieš, kas nors susilaikė. Atmesta. Taigi 107 už, prieš susilaikė priimta. Iš 108 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 109 už, prieš, susilaikė. Jeigu EPP norėtų balsuoti, tai siūlau kilnuoti rankas, nes man niekas neaišku, kas už 109. Prašom balsuoti. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 110 už. Atsiprašau, 100. Jis atkrenta. Okay. Okay, we've, I've just been told on... Man, mane informavo dėl Q kompromiso, kad socialistai nori žodinio pakeitimo, kad būtų some member states vietoj tiesioginės nuorodos į Graikiją. Ar yra prieštaravimo? Norite pasisakyti Hans Peter Martin? Ačiū. Aš jau anksčiau prašiau žodžio norėčiau e, išreikšti savo abejonės. Šis kompromisas visiškai yra identiškas e, mano pasiūlymui, nežinau, koks čia kompromisas. Taigi apie tai, kas, e, ką aš siūliau, visiškai tai netkreipta dėmesio. Negalima, kad būtų nariai traktuojami skirtingai, būtų skirstomi į tuos, kurie sprendžia ir tuos, kurie bando dalyvauti sprendimų prieimime. Pone Gorme. Dėja, nieko negaliu pakomentuoti. Nesu informuotas apie Hans-Peter Martin mintis, tiesiog noriu paaiškinti mūsų poziciją dėl Q kompromiso. Parlamente turime tradiciją, kad kalbame apie problemas, bet nebaksmome pirštų į atskiras šalis, ypač tais atvejais, kai panašių problemų turi keletas šalių. Būtent dėl to mes pateikėme šį pasiūlymą, mes nenorime užkirsti kelio politinėms diskusijams, bet norime užtikrinti sažiningumą bei mūsų tradicijų testinumą, būtent dėl to ir pateiktas šis žodinis pakeitimas. Silvi. Silvi. Pirmininkė, man atrodo, kad čia viskas paremta ne politiniais dalykais, o faktiniais, kadangi vienoje valstybėje narėje, tai yra Graikijoje, statistika yra daug blogesnė negu kitur. Um, Taigi, ar tai yra prieštaravimas žodiniam pakeitimui? Tai oficialus prieštaravimas, Silvija. Taigi, jeigu jūs e, prieštarausite, tai žodinis pakeitimas atkris. Silvi, gal galėtumėte įsijungti uh, mikrofoną ir pasakyti, taigi oficialus prieštaravimas aišku, atkrenta, taigi kas už kompromisą Q su tiesioginė nuoroda į Graikiją, kas už, prieš, susilaikė, priimta sekretoriatas informavo, kad pražiopsojau keletą pakeitimų po 91-ojo. Netkreipė dėmesio, jog reiktų balsuoti 92 ir 93-ojo. 92 yra identišk, suderinamas su 91 tik 14 balsavimo lapo puslapis, taigi 91 kas už 92. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Right, so 93 atkrenta, taigi vėl grįžtama prie 112, kas už jį, kas už jį 112 prieš susilaikė priimta. 113 už, prieš susilaikė priimta. 114 už, prieš susilaikė atmestas. R kompromisas, kas už jį, prieš susilaikė priimta patvirtintas. S kompromisas, balsavimas dalimis, trys dalis, pirmųjų dalis, kas už ją, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta trečioji dalis, už, prieš susilaikė atmestas. 126 pakeitimas už prieš sunku suskaičiuoti dėl 126 balsuosime elektroniniu būdu. Votes closed. Baigėme balsuoti atmestas. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. T kompromisas už jį, kas balsuoja prieš, susilaikė patvirtintas. 130 už prieš susilaikė atmestas. 131 už prieš susilaikė priimtas. 132 už prieš susilaikė atmestas Patvirtinta. 133 dvi dalis, pirmoji dalis. Čia yra skirtumas yra nuo kitų dalių, taigi raginame ECB, kas už, prieš, susilaikė, priimtas pakeitimas, antroji dalis, ypatingais atveju, tai atvejais, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 134 už, prieš, susilaikė, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 už, prieš, susilaikė, priimta. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. 138 už, prieš, susilaikė. Sunku suskaičiuoti, reiks balsuoti elektroniniu būdu. Votes closed. Baigiame balsuoti. atmestas, kadangi balsai pasiskirstė po lygiai. Džiugu, kad nesugebėjau suskaičiuoti, nors kartais būnu teisi, sako pirmininkė 139 su žodiniu pakeitimu, kad būtų išbrauktas žodis expeditious už, prieš, susilaikė, patvirtintas 140 už, prieš susilaikė patvirtinta 141 už prieš susilaikė patvirtinta 142 už prieš susilaikė vėl reikia pasitikrinti 142 prašome balsuoti ar visi balsavote Baigėme balsuoti. Patvirtintas viena persvara, viena balso persvara. 143 atkrenta, 144 už, prieš, atsiprašau, sako pirmininkė, nėra būtinybės balsuoti. Taigi parašyta, kad atkrenta 144 už, prieš susilaikė patvirtinta. 145 už, prieš susilaikė priimtas pakeitimas. Balsuosime dėl teksto su pakeitimais. Reiktų balsuoti elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Vėl EPP narių vienu per daug norima, nori balsuoti. Taigi baigėme balsuoti. Už 39 prieš 4 2 susilaikė. Labai Jums ačiū. Reikia pasveikinti pranešėją. Wow, yeah, no. You have got it. You have Where? got the voting list.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 Balsuojame dėl Sofie Intveld pranešimo dėl konkurencijos politikos 2008 metais. Pirmas įtrė pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas imko pakeitimas, kas už, Pirminkė atsiprašo, einam prie 14 pakeitimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. Yes. So I need to vote on the original text of paragraph. 14 punkto pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas su žodiniu pano Ferberio pakeitimu dviem dalimis. Visų pirma, dėl žodinio pakeitimo balsuojame reikalauja, kad Europos parlamentas būtų plačiai įtrauktas į konkurencijos politikos formavimą. Taip? Kas už žodinį pakeitimą? Prieš susilaikė priimta. Dabar dalimis. Pirma dalis su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešioliktas pakeitimas dalimis. Pirma dalis. Noriu tik pasigrinti, kai balsuojame, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta antroji dalis už, prieš susilaikę, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę. Priimta 18 su žodiniu. Sančias presėdo pakeitimu, kas už, prieš susilaikę. Priimta 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas imko kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisnis A pakeitimas kas už prieš susilaikę. Priimta. 23 pakeitimas kas už prieš susilaikę. Atmesta. 27 kas už. Pirminkė atsiprašo taip. Šeštas pirminis tekstas kas už prieš susilaikę. Priimta. Dabar 27 kas už, prieš susilaikę priimta. Trečias imko kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas įtrės su žodiniu pranešė pakeitimu. Ar jūsų pakeitimas patvirtintas taip? Tai kas už, prieš susilaikę Atsiprašau, bet turime pasitikrinti. Prašau balsuoti elektroniškai. Voted, balsuoti baigiame. Priimta. Būtų geriau, kad aiškiai keltumėt rankas, būtų paprasčiau. Penktas į tris pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras imko, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias įtrės, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas įtrės už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Apgailę stauju turėsime pasitikrinti elektroniškai dėl 31 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, panašu, kad priimta. 29 pakeitimas, kas už, Dvidešimt devintas pakeitimas dėl anų buvo gana aišku. Kas prieš? Susilaikė. Dėl šio reikia pasitikrinti elektroniškai, nes panašu, kad yra daugiau balsuojančių kitaip. Balsuoti baigiame. Priimta. 30 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 5 imko kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 25 pakeitimas dalimis su žodiniu aldė pakeitimu antroje dalyje. Taigi, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė. Žampol, nelabai aišku. Prašom įsijungti mikrofoną. Aš... Atsiprašau, ponia pirmininkė, bet uh, mūsų uh, tekstuose viskas pilka, dabar nebeaišku, kur mes jau esame. 25 dalimis, ko prašė Aldė, taip? Aš turiu aiškiai viską savo sąraše. Pirmoji dalis yra tekstas pabrėžia, kad iki kultūrin, kultūros apsauga. Dėl šios dalies dabar balsuojame. Kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar antroji dalis su žodiniu pakeitimu kur įtraukiama, galvoja, kad labai svarbu taip toliau, taip toliau ir viešiai finansai. Uh, Taigi, kas už antrą dalį su žodiniu pakeitimu prieš susilaikę priimta. Toliau, jei žodinis pakeitimas patvirtintas, taigi taip, taip ir yra. C. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis. Mano, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis pabrėžia, kad ir taip toliau, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 atkrito. 35 kas už, pasakyta, kad 34. Taip, atitinka 33, bet atskrito. 35 dabar su viskuo sutaikomas, kas už, prieš, sulaikė priimta. 36, kas už, prieš, susilaikė priimta. 37, kas už, prieš, susilaikė priimta. Atmesta pirminės aštunto punkto tekstas už prieš susilaikę priimta, 38 kas už prieš susilaikę atmesta, 39 kas už prieš susilaikę priimta. Pasitikrinkime dėl 39, jei tai pageidaujate, elektroniškai. Everybody voted, votes closed. And that is carried. Balsuoti baigiame, priimta. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 42 už, prieš, susilaikę, atmesta. D kompromisas kas už, prieš, susilaikę, Priimta. Okay, I, I have a note here that the rapporteur... Čia pažymėta, kad pranešės norėtų, kad 44 pakeitimas būtų pateiktas balsavimui kaip priedas prie kompromiso. Taigi, kaip priedas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 atkrenta, 47 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už. Pirmininkė atsiprašo, taip, atkrito. Tai iš karto 54 kas už, prieš susilaikė priimta. 54 kas už, 55 e, kas už, prieš susilaikė priimta. 56 kas už, prieš susilaikė atmesta. 57 kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas, kas už, prieš susilaikė priimta. 58 kas už, prieš susilaikė, priimta. 59 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 60 nereikia balsuoti. 61 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta 64 už, prieš susilaikę priimta. E kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 66 u, e, dviem dalimis, pirmoji dalis pakartoja iki mokesnės bazės, kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis panašiai ir konkurencija, kas už, prieš susilaikė atmesta. 67 už, prieš, susilaikė. Prašau pasitikrinti dėl 67 elektroniškai. Hopefully. It will be when the button gets pressed. Has everybody voted? Vote closed. That's adopted. Taigi, priimta. 68 kas už, prieš susilaikė atmesta. 69 už, prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas už, prieš susilaikė priimtas. 70 už, prieš susilaikė priimta. 71 už, prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas už, prieš susilaikė priimta. 72 už, prieš susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė. Septyniasdešimt trečias iš dviejų dalių. Mano sąraše to nėra. Gal kažkas galėtų paaiškinti? 73 iš dviejų dalių. Pranešėjau. Gal kažkas galėtų paaiškinti, kokios tos yra dvi dalis, nes pirmininkės sąraše to nėra. Ir aš negaliu to paskelbti, ne, nebent kažkas pasiūlytų. Also, <clears throat> der erste. Taigi, pirmoji dalis. Norime čia welcome, nuo welcomes iki underlines ir antra nuo underlines iki pabaigos. Taigi dvi tokios dvi dalis. Hier, 73. Okay. Ja, bis zum Semikolon, genau. Tiksliau sakant, ne iki pabaigos, o iki... iki dvitaškių. Pirmoji dalis, taigi, rizikos kapitalo E, sistemų patvirtinimas e, rizikos kapitalo finansavimo srityje smulkiam vidutiniam verslui, tai yra pirmoji dalis. Antroji dalis yra pabrėžia, kad sudaryti sąlygas rizikos kapitalo finansavimui smulkiam vidutiniam verslui yra labai svarbu, kad būtų galima už, uh, skatinti sąžiningą konkurenciją. Taigi, tarsi pirmoji frazė atskiriama nuo antrosios frazės. Pirmoji frazė yra uh, E, pozityvus e, kapitalo finansavimas smulkiam vidutiniam verslui, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis pabrėžia, kad ir e, rizikos kapitalo finansavimo skatinimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Taigi, tik antroji dalis patvirtinta. Ir dabar jau pasimečiau, sako pirmininkė. Okay. So... Sofija. Sofija. Uh, Pirmininkė, vakar pateikėme prašymą ir matau, kad jo nėra galutinėme balsavimo sąraše balsuoti dėl 74 pakeitimo, kuris yra EPP ir PS bendras pakeitimas prieš į šeštą įtrės e pakeitimą, nes panašu, kad 74 pakeitimas yra ta pačia tema. Tai yra dėl kolektyvinių ieškinių ir 74 pakeitimas panašu susilauktų platesnio konsensuso, nei o I36 ir I36 greičiausiai atskristų. Taip, turbūt jūs teisingai sakote, nes tai yra pasakyta, kad jeigu, tai tuomet, atkri, jeigu patvirtintas, tai jis atkristų. Tai atrodo, kad imkoš. Taip, kad šeštas yra perkeltas Imko šeštas perkeltas taip. Taip, taip, pirmininkė sako, čia yra įtrės šeštas, o imko šeštas yra perkeltas. Taigi, įtrės šeštas, kas už, prieš, susilaikė. Taigi, priimtas įtrės šeštas, įtrės antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 74 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Taigi, imko šeštas atkris. 75 kas už, prieš, susi... Dar kartą prašom dėl 75 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 76 pakeitimas atkrito. Gerai. 76 atkrito 177. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 77 pakeitimo. Elektroniškai. Has everybody voted? Votes closed. Um, there's some strange putting up of hands going on there. That's carried. Priimta. Įdomiai kilnojamos rankos. F kompromisas. Dalimis. Pirmoji dalis be žodžių kaip vienintelė priemonė ir nesugebėjimas mokėti. Ne, be visos frazės, tai kodėl tada dar čia yra tie pareiškinimai, klausė pirmininkė. Gerai, tai pirmoji dalis be. Uh, laikant, kad naudojamas iki nesugebėjimo mokėti. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Panašu, kad priimta. Dabar antroji dalis. kas dabar už tuos žodžius, už tuos pačius žodžius prieš. Reikia pasitikrinti. Prašom dėl antros dalies pasitikrinti elektroniškai. Right, vote's closed. That's carried. Priimta. Taip, dalis priimtos. Toliau dalimis kitas pakeitimas, 83, tai pirma dalis, kas už prieš priimta, antra dalis pabrėžia, už prieš susilaikė atmesta. 84 atsimtas, 85 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 85 elektroniškai. Votes open. Has everybody voted? The vote's closed. That's adopted. Can you... Priimta. Prašyčiau aiškiau kelti rankas. 21 punktas pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 87 už, prieš susilaikė priimta. 88 už prieš susilaikė priimta. 89 su žodiniu EPP pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimta. 90 už, prieš susilaikė priimta. 91 už, prieš susilaikė priimta. 92 už, prieš susilaikė priimta. Imko 8 kas už, prieš. Atsiprašau, nematau, ką EPP. Už ar prieš? Už, aišku. Susilaikė priimta. Imko 9 kas už, prieš susilaikė priimta. 10 Imko kas už, prieš susilaikė priimta. 93 dviem dalimis. Pirmoji dalis tikisi iki transporto sektorius už prieš priimta. Antra dalis, jeigu ne, kas už prieš susilaikė. Panašu, kad priimta. 94 kas už prieš susilaikė priimta. Pirminis tekstas 26 kas už prieš susilaikė priimta. 95 pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 95 elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 96 kas už Atsiprašau, sako pirmininkė, taip, 27 punkto pirminis tekstas dar kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 97 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta pirminis tekstas, um, už prieš susilaikę priimta. 99 pirmoji dalis, pabrėžė ir taip toliau, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta antroji dalis ragina ir iki tyrimas už prieš susilaikę priimta. G kompromisinis kas už. Prašom apsispręsti aiškiai, kas už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti dėl šių. Every voted, the vote's closed Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 105. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Imko 7. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Į 37. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Už, prieš prieš susilaikė atmesta. Įtrės aštuntas, kas už, prieš susilaikė priimta. Įtrės devintas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Įtrės vienuoliktas su žodiniu pakeitimu ir iš trijų dalių. Ar jūsų žodinės pakeitimas patvirtinamas, nematau prieštaraujančių, taigi su žodiniu pakeitimu iš trijų dalių. Pirma yra dėl telekomo, kas už prieš sulaikė priimti, antroji dalis prašo iki šio, kas už prieš susilaikė atmesta, trečioji dalis prašo ir tikslas, kas už prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 106 pakeitimas iš trijų dalių, pirmoji dalis, be tos įtraukos, kur paaiškinama, kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, dėl šios įtraukos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau šitas septintas atkrinta, jeigu F kompromisas yra priimtas. Ar F kompromisas buvo priimtas? F kompromisas iš viso išnyko. Ne, F kompromisas buvo patvirtintas, taigi 107 atkrenta. Taigi dabar 31 punkto pirminis tekstas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 108 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 32. Pirminis tekstas už prieš susilaikė priimta. Pirmas 20 blokas už prieš priimta. Pirmas pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas, Devintas iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kadangi iki konkurencijos, kas už prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kadangi praktikoje iki pradžios už prieš susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas už prieš. Lukterkit, reikia pasitikrinti dėl dešimto elektroniškai. Has everybody voted? Votes closed. That's adopted. Ar visi balsavote? Priimta. H kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su visais pakeitimais. Prašau balsuoti panaudojant korteles elektroniškai. Balsuoti baigiame. 33 už, prieš nebuvo, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar pereiname prie ponios Diuris nuomonės dėl Europos investicijų banko. Atsiprašau, kad tenka taip ilgai balsuoti. Paragraf 1, original. Pirma pastraipa, pirminis teksto variantas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra pastraipa, septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikymą, priimta. Devintas pakeitimas. Dviem dalimis Socialdemokratų pakeitimas. Balsuojame dviem dalimis. Už pirmą dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas atsimtas, vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė. Gal patikrinkim 11 elektroniškai. Atmesta. Trečia pastraipa, pirminis tekstas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pagrindimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Jeigu norit, galim tikrinti. Ar galim balsuoti elektroniškai dabar pradėti? Dėl 12 dalies. Balsuokime kortelėmis. Votes closed. Baigiame balsuoti. Priimta. might be carried because I don't know which way I'm voting. Uh, amendment 30. 13 pakeitimas. Žodžiu. EPP frakcijos pateiktas. Ar visi turit tekstą? Like add... Ačiū. Mes norėtume, kad būtų įtrauktas žodis labiau, mo, į ponios Eva Žolį pakeitimą. More transparent, skaidresnis turėtų būti. Kas už, kas prieš, sulaikė, priimta. Ketvirta pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, e, pakei, e, para, penkta pastraipa, keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jeigu norit, galim tikrinti 15 pakeitimą. Pagaliau balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Jis atmestas. Aš labai atsiprašau. kompromisas be numerio, kuris apima 16, 17 ir 18 pakeitimus. Kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas atsiimtas, kaip ir antras bei trečias. Ketvirtas pakeitimas, dėl jo reikia balsuoti kas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas atsiimtas, šeštas yra pakeitimas žodžiu pakeisti 30 procentų 23 procentais, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, kas už, kas prieš. Ar jūs prieš? Gal visi kortelėmis balsuokime, nes dabar šiek tiek painu. Taigi galutinis balsavimas. Paskutinis balsavimas dėl šio dokumento elektroniškai pradedame. Baigiame. 37 už, 4 susilaikė. Taigi priimta. Dabar balsuojame dėl bendros mokėjimų eurais erdvės vykdymo SEPA. Pirma pastraipa. Alin Makarti pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra pastraipa. Dar vienas Arlin Makasi pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Vienas Toliau. Tai buvo klausimas žodžiu, o dabar perinam prie rezoliucijos. Right one, right, one. Dabar jau turiu teisingą dokumentą, e, pirminio teksto varianto, pirmą pastraipą, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra pastraipa socialdemokratų, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečia pastraipa, pirminis seksas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Socialdemokratų ketvirtos pastraipos pakeitimai, kas už, prieš susilaikė atmesta. Atsiimta, atsiimta. Ketvirta pirminio teksto pastraipa, kas už, prieš susilaikė priimta. Arlin Makarti pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, toliau atsiimta. Socialdemokratų pakeitimas penktai pastraipai, kas už prieš susilaikė priimta. Socialdemokratų pakeitimas šeštai pastraipai. Čia mes pakeitėm e, žodį anglišką, buvo parašta economical, turi būti economic. Nežinau ar visose balsavimo sąraše tas yra pažymėta, tačiau norėtumėme, kad e, žinoma su kolegų pritarimu tokį papildymą padaryti pirmame antr, penktoje eilutėje, kur kalbama apie respective consultations, including all stakeholders. Tai yra savame suprantamas dalykas, kuris tiesiog paaiškina visą situaciją ir ketvirta nuo galo eilutė turėtų būti between the payment sector and the commission. Tai būtų aiškiau, jeigu kolegos neprieštarautų, mes pasiūlytumėme tokį teksto patobulinimą. Right. Am I on? Right. Uh, in favor? Kas už, kas prieš, sulaikė, priimta. Septinta pastraipa, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Socialdemokratų aštuntos pastraipos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Socialdemokratų pakeitimas 8a naujajam paragrafui, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devinta pastraipa, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už prieš susilaikė priimta. E, išnašos nuo pirmos iki dvyliktos, e, kas už prieš susilaikė priimta. Konstatuojama dalis A. E, už prieš susilaikė priimta. Arlin B konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė priimta. socialdemokratų BA konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Socialdemokratų konstatuojamoji dalis C, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisinio, e, kompromisinis pakeitimas A, projektas, kas už prieš. Ar reikia balsuoti dalimis? Aš neturiu dviejų dalių, sako pirmininkė. I think, I think Atrodo, kad visas tekstas yra pakeistas. Tuo tekstu, kuris dabar jums balsavimo sąraše. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau D. Konstatuojamoji dalis, pirminis variantas, kas už prieš susilaikė priimta. E. Konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. F. Kas už prieš susilaikė priimta. G konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Socialdemokratų H konstatuojamosios dalies pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. I, kas už, prieš susilaikė priimta. Konstatuojama dalis J, kas už, prieš susilaikė priimta. Socialdemokratų JA mm, konstatuojamosios dalies pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. K konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. L, kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas B, jo projektas, kas už prieš susilaikę priimta. O dabar dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už prieš susilaikę priimta. Turbūt reikėtų dažniau balsuoti grupėmis, kolegos. Toliau periname prie finansinių operacijų mokesčių, jų įgyvendinimą. Turime visą rezoliuciją, dėl kurios buvo dėrėtasi, taigi balsuojame vieną kartą, kas už rezoliucijos projektą. Atsiprašo pirmininkė. Pirmiausia, balsuojame dėl klausimo žodžių. Kas už klausimo žodžių projektą? Už prieš susilaikę priimta. Ar yra rezoliucija, klausė pirmininkė. Okay, so Perinam prie rezoliucijos. Penkta A pastraipa ECR pakeitimas. Kas už, kas prieš Reikia tikrinti. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Atskirai balsuojame dėl kompromiso teksto. Nelabai suprantu, kodėl jis atskirtas. Okay, separate vote on the compromise text. Taigi dėl kompromisinio teksto balsuojame atskirai. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto bendrai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Right, we now have an exchange of views. Um... Dabar pasikeitimas nuomonėmis. Su ponu Okerholm, kuris yra Europos statistikos valdybos patariamosios tarybos pirmininkas. Pirmoji metinė ataskaita. Right, colleagues, um, thank you very much. We now have an exchange. Kolegos, labai ačiū. Dabar keisimės nuomonėmis su Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos pirmininku Johnny Okerholmu. Šiek tiek praradom laiko per balsavimą, todėl ponas Okerholmas tik perskaitys įžanginę kalbą 5-7 minutės, o po to m, mm, pateiksim jam klausimų keldami pakelkite rankas, kas norit pasisakyti, ką pirmiau pamatysiu, tas ir gal žodį. Ačiū ponė pirmininkė, labai ačiū už pakvietimą, ačiū, kad galiu dalyvauti jūsų komiteto posėdį ir pristatyti jums savo nu, požiūrį į statistinius klausimus. SGAB pradėjo dirbti praėjusiu metu kovo mėnesį. Pirmąją ataskaitą turėjom pateikti rudenio pradžioje, praktiškai vadinasi laiko kaip ir neturėjome jai parengti. Todėl mes savo pastangas stengiame sukoncentruoti ir nusprendėme išsiskirti tris temas, kurios leistų įvertinti kodekso įgyvendinimą. Pirmiausia, profesinė nepriklausomybė, be abejo, nes tai yra kodekso esmė. Kitas klausimas - resursai, Atrodo, kad šis rytis yra vertinama kaip problema ir jeigu tai iš tiesų yra problema, reikia stengtis ją sumažinti ateityje. O trečias dalykas yra įsipareigojimai kokybei. Kągi mes darėme? Mes turėjome pasikliauti gautą informaciją, ją surinkome iš savianalizės ataskaitų. E, skirtingos institucijos parengė kodekso įgyvendinimo analizę. Be to palaikėme ryšį su kitomis tarnybomis ir bandėme ES statistikos rytyje e, bendradarbiauti kuo plačiau. Bendrai, gyvenant kodeksą, yra padaryta pažanga, tačiau e, ji daugiau siejama su planavimu negu įgyvendinimu. Taigi bendrai norime pabrėžti, kad reikia kodeksą plačiau pradėti įgyvendinti. Dėl profesinės nepriklausomybės. E, teisinis pagrindas yra sutvirtintas, bet to praktiškai kodeksas įgyvendinamas garantuočiau. Tai čia išvelgiame keletą dėmesio vertų klausimų. Pirmiausia, intervencijų e, neaiškumas, tai gali būti su duomenų kokybė susiję. O kitas dalykas e, buvo susijęs su e, vidaus vadovų paskirimu ir atleidimu. Mūsų nuomonė ta procedūra turi būti atskirta ir negalima painyti administracinių ir politinių mandatų. Eurostat yra ypatinga institucija. Kaip žinia, tai yra ir komisijos generalinis direktoratas, ir nepriklausoma statistinė ES agentūra. Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad būtina pasirūpinti, e, kad tos institucijos veikla būtų iš tiesų nepriklausoma nuo komisijos. Nepakanka to, kad komisija tai deklaruoja, mes e, paprašėme, kad Eurostato vadovai pabrėžtų, jog komisijos atstovai kalba tik komisijos narių vardu, o ne Eurostat vardu. Dėl resursų mes pabrėžėme, kad reikia išskirti tam tikras prioritetinės darbos rytis, reikia geriau bendradarbiauti ES viduje, reikia kuo geriau pasinaudoti skirtingomis ES žiniomis ir kompetencija, kad galėtume sutaupyti išlaidas. Be to, galim, reikia įvertinti, koks mm, bendradarbiavimas vystimosi labui gali leisti sutaupyti pinigų. E, mokymo sričiai mes e, siūlėme skirti daugiau lėšų, kad aukštos kvalifikacijos statistikus galėtume pritraukti ES. Ir galiausiai atkreipiame dėmesį į tai, kad e, apkarpius labai smarkiai finansinius išteklius e, galima padaryti labai didelės žalos e, statistiniai informacijai ir jos rinkimai tolimesnėje perspektyvoje. Dėl kokybės užtikrinimo pastebėjome, kad ES statistikos sistemoje padaryta nedaug, stengiantis užtikrinti naujas kokybės procedūras, gairių kūrimą, mokymo sistemą sukuriant. Bet mes pabrėžėme, kad aukščiausio lygio vadovai turėtų tvirčiau įsipareigoti e, dirbti kokybės labui savo veikloje. Dėl koordinavimo pastebėjome, kad Eurostat E, tampa vis e, stipresnė koordinatorė. Ir e, tai reikia suprasti, bent jau komisijos viduje. Tokiu būdu galima užtikrinti aukštos kokybės statistinių duomenų surinkimą. Ir galima išvengti nereikalingos naštos respondentams. Ta pati galima pasakyti ir apie nacionalinį lygmenį. Išleiškėme e, apgailestavimą, kad Europos centrinis bankas ir Europos centrinių bankų sistema nusprendė nesilaikyti šio kodekso, nepaisant to, kad šios srities e, duomenų rinkėjai didžiaja dalimi vadovaujasi tomis pačiomis taisyklėmis. Be to pabrėžėme, kad reikia geresnio bendradarbiavimo, koordinavimo ir darbo pasidalymo tarp Eurostat ir Europos, statistik, Europos centrinių bankų sistemos. Be to, šioje srityje pažymėjome, kad Europos balansų ir mokėjimų statistikos stebėjimo komitetas turėtų įvertinti Europos valdymo sistemos pasikeitimus. Baigę šiuos darbus, mes pradėjome skelbti surinktą informaciją ir pirmiausia ją nusintėme Europos komisijai, po to paskelbėme visuomeniai, bet per tą laiką iškilo Graikijos problema. Tai e, buvo glaudžiai susijęs su SGAB. Kaip žinia, SGAB e, gimė dėl to, kas įvyko 2003 ir 2005 metais. Graikijos atvejui E, išaiškėjus e, pamatėme, kad informacija yra labai e, nesisteminė ir SGAP negali deramai reaguoti, ypač per trumpą laiką realiai. Mes negalėjome padaryti nieko daugiau, tik trumpai paminėti šį atvejį ataskaitoje. Dabar e, išaiškėja vis daugiau naujos informacijos, kurios mes dar nespėjome išnagrinėti Tačiau mums atrodo, kad jau dabar galime išvesti dvi išvadas. Pirmiausia, akivaizdu, kad kai kuriais atvejais darbo metodų ir įpročių skirtingose valstybėse narėse detalesniai ataskaitai reikia geresnių teisės aktų. Todėl SGAP reria pasiūlymus suteikti Eurostatui daugiau auditavimo galių. Tačiau nepamirškime, kad tam reikia dviejų dalykų. Pirmiausia, pagrindinės taisyklės privalo būti aiškios e, šiam siekiu įgyvendinti, o antras dalykas, tos nuostatos turi būti įtvirtintos reikalingais resursais, kad e, jas būtų galima gyventi. Kitas dalykas. SGAP turės skirti daugiau dėmesio pokyčiams skirtingose valstybėse narėse. Tik taip mes galėsime teisingai įvertinti ES bendrųjų tikslų e, įgyvendinimą. Dabar mes tai planuojame ir atsižvelgiame į resursus, kurie mums prieinami. Norėčiau taip pat pasakyti, kad kitoje ataskaitoje, kurią dabar jau pradėjome renkti, visi šie klausimai e, bus pabrėžti. Tačiau ir toliau mes iš esmės dėmesį skiriame trims kodekso, kodekso aspektams, e, kurie jau buvo aptarti pirmojoje e, ataskaitoje. Tai yra nepriklausomybė, resursai ir kokybė. Ačiū. Um, Dėkui. Pone Datė paprašė žodžio, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas prezidentė. Aš manau, kad iš tikrųjų Graikijos situacija neramina mus visus. Nes keliam klausimą, kaip Europos valstybė, Eurozonos valstybė galėjo atsidurti tokia situacija. Na, naujosios Graikijos e, vyriausybės skaičiai pateikti, bet 12 procentų yra pakoreguoti už praeitus metus, vis tiek situacija yra prasta. Mm, euras su, su, susilpnėjo paskutinėmis savaitėmis ir be to euras sukūrė mūsų ekonomikų tarpusavę priklausomybę. Uh, eurozonos valstybės narės yra tarpusavė labai priklausomos ir todėl labai svarbus Europos vadovo tarybos sprendimai, kad būtina derinti mūsų ekonominę politiką. Mm, aišku, labai svarbu yra suprasti, kaip atsidūrė Graikija tokia situacija, kad būtų galima pasi, pasimokyti iš to, kad daugiau niekas į tokią situaciją nepatektų. Ir taip pat labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų rengiama patikima statistika ir ypač nacionalinė statistika, kad būtų patikima. Pirmininkė prašo ponios Dati kalbėti lėčiau, kad būtų galima ją išversti. Taip, Tiesa, labai svarbu užtikrinti nacionalinės statistikos patikimumą, nes tai yra mūsų ekonomikos e, formavimo patikimas laidas, ypač eurozonoje. Prieš keletą keliarius metus, dar iki jūsų e, pat, e, paskirimo šį postą buvo priimtas Europos geros elgsenos kodeksas statistikos rytyje ir buvo paskirta ir kontrolės institucija, kuri privalėjo užtikrinti šio elgesio kodekso laikymasi. Labai svarbu yra sustiprinti Eurostato audito įgaliojimus, kad galima būtų užtikrinti tinkamą šio kodekso laikymasi. Taigi, norėčiau paklausti jūsų Pone pirmininkė, kaip, ar iš tikrųjų yra falsifikuojama ta statistika, ar yra užtikrinama pakankama kontrolė, kaip galima užtikrinti tinkamą um, situacijos uh, kontrolę, kad, kad nebūtų, kaip aš jau minėjau, to, tokiu, tokių atvejų kaip Graikijos. Ką, ką jūs galite padaryti tais klausimais? So, time... Ačiū, laiko mažai tai gal tegu visi nariai užduoda klausimus, o po to jūs diskusijų pabaigoje juos atsakytumėte. Žon Paul, prašom. Kalbėsiu trumpai, ponia pirmininkė. Gerbimas SG pirmininkė, jūsų komitetas egzistuoja neilgai, taigi negalime mm, jo, jam priekaištauti, kad nepakankamai darbą atlikta. Tiesiog norėjau paklausti, kad na, nebūtų per nelik daug naivumo, ką jūs padarėte. Pavyzdžiui, šiandien kalbam apie Graikiją, tarsi ji būtų vienintelė tokia. Tačiau nuo 2000 jau statistika yra falsifikuojama. Štai aš, pavyzdžiui, neseniai gavau informaciją apie labai neraminančią esančią situaciją. Tikrai e, čia aš labai taip švelniai gal pasisakysiu. Eurostato funkcionieriai gali turėti ryšių su žmonėmis to valstybėse narėse, kurie dirba ar kurie teikia konsultacijas, pavyzdžiui, mm, netgi valstybių narių centriniams bankams. Ir, pavyzdžiui, netgi 2000 metais buvo. Um, Eurostato pareigūnams tokie viliojantis pasiūlymai pateikti iš nacionalinių bankų, kad tiesiog net negalėjo išsirinkti ką pa, iš, iš tų pasiūlymų. Taigi aš manau, kad reikia suvokti, kad gyvename sudėtingame pasaulyje ir tų vilionių yra labai daug ir labai mm, patrauklių. Taigi reikėtų galvoti ne vien tik tai apie techninę kontrolę, bet reikia galvoti ir apie interesų konfliktus, kurie labai puikiai gali egzistuoti šioje srityje. Ačiū, Udo. Pone Okoholom, atsižvelgiant į valstybių narių ekonominę, biudžetinę situaciją, reiktų atskirti tris temų sritis pirmiausia e, spekuliantų veiklos suaktyvėjimas ir valstybės, jų finansinės rinkos tiesiog nukenčia nuo dabartinės situacijos, tą norėčiau pabrėžti, tačiau apie tai mes nekalbame, nes tai ne jūsų atsakomybė. Apie tai užsiminiau tik E, dėl to, kad baksnuojama pirštu į, tas š, į konkrečias šalis, tarsi jos būtų dėl visko kaltos. Taip tikrai nėra. Toliau apie jūsų įvertinimą dėl e, sak, e, sąlygų. Ne, nebūsiu toks mandagus. Ir bankai kurie patarė valstybėms narėms, kaip pateikti statistinius duomenis, egzistuoja mm, sunkumai įvertinant surinktus duomenis, o valstybės narės dar visiškai nesenai e, nenorėjo Eurostatui duoti daugiau įgaliojimų. Ar čia, atsižvelgiant į esamą situaciją, matote kažkokį proveržį ir galimybę Eurostatui gauti daugiau įgaliojimų? Būtent, kad centralizuot tas duomenų rinkimas būtų gyvendintas ir valstybių narių pateikta informacija būtų centralizuotai įvertinta. Na, e, noriu paklausti ne apie vieną, bet apie keletą valstybių narių. Būtent, ar tam tikrose valstybėse narėse e, ir jų pateikimi duomenys apie viešąjį sektorių bei privatų sektorių yra teisingi. Taigi būtent ar patvirtinti duomenis yra teisybė. Aš e, žinau, kad daug duomenų yra net nesurenkami arba renkami tik uh, valstybių narių statistikos, taigi kaip galutiniai duomenys gali atspindėti esamą situaciją. Na, Jeigu nesurenkami duomenys iš, iš atskirių įmonių, nežinome, kokie yra jų balansai, tai ar bendri duomenys gali atspindėti esamą situaciją. Taigi, ar Jūs manote, kad surenkami duomenys yra pakankami ir ar jie atspindi tikrąją situaciją? Wolf, prašom. Dėkui. Noriu paklau... Norėjau paklausti dėl įgaliojimų, bet tas jau buvo padaryta. Taigi, kitą klausimą iškelsiu. Daugelį sričių, kurios yra labai svarbios, bandomai sukurti apsaugos mechanizmus tiek dėl kovos su korupcija, pramoninių, politinių e, šnipinėjimų, ar jūs turite kažkokią vidinę struktūrą, kuri leistų atsiradus tam tikriems požymiams konstatuoti, kad egzistuoja klastojimo pavojus ar kad toks klastojimas jau vyksta. Antra, klaidas dažniausia daro darbuotojai. Jūsų darbuotojai, kaip suprantu, yra 20, vienos iš 27 valstybių narių piliečiai. Egzistuoja pavojus, kad pavyzdžiui graikas Graikijos atveju e, traktuos duomenis atsargiau negu jokių e, ryšių su Graikija neturintis asmo. Taigi, kaip jūs išvengsite interesų konflikto dėl e, darbuotojų tautybės? Edward. Ačiū, Edward. Dėkui. Pone Okerholm. Mm, suprantu, kad jūsų laukia labai daug darbų, visi suvokia, kad statistiką galima traktuoti įvairiai. Vieną e, suskaičiuoti paukščius, kitą suskaičiuoti BVP. Ypač kai tas, tie statistiniai duomenys naudojami e, įvairiems tikslams. Todėl situacija nelengva. Manyčiau, kad uh, reikia kalbėti su statistiniu agentūrų darbuotojais. Tačiau jeigu mes prabilsime apie klastojimą arba kažkokią švelnesnę pažeidimo formą, turėtumėme suvokti, jog reikia remtis ten dirbančiais asmenimis. Kiek daug e, yra paimama informacijos iš įvairiausių informatorių, kurie paslaugomis naudoja laikrašiai ar taip toliau. Žinau, kad tokių žmonių egzistuoja. Jie nutekina vieną ar kitą informaciją, kuri gali būti labai naudinga. Taigi turime pasitikėti vietos žmonėmis, kurie geriausiai suvokia, ar patikti duomenys yra šiek tiek pagražinti ar ne. Kitas aspektas Ar tai, ar duom, klausimas ne tai, ar duomenis yra teisingi pateikti kitą problemą, ar viešųjų e, finansų apskaita tinkamai vykdoma. Žinau, kad vienu atveju vykdoma viskas remintis grinųjų pinigų srautais, taigi labai arhaiška sistema. Taigi įdomu sužinoti, kiek visą tai yra atsižvelgiama. Pirmininkė, ačiū. Ar dar yra norinčiųjų užduoti klausimą? Jeigu ne, tai gal prisiminsiu mūsų veiklos istoriją. Aš buvau pranešėję dėl statistikos valdymo patariamosios tarybos be, bei per dėrybas parlamentas pakankamai stipriai stengiasi jums suteikti pakankamai įgaliojimų ir Vokietija tuomet pirmininkavo ir kolegos iš Vokietijos laikėsi kitokios pozicijos, gal jo nuomonė dabar pasikeitė. Problema buvo ta, valstybės narės nenorėjo atiduoti daugiau galių, jos labai gūdžiai e, saugojo savo statistinius duomenis bei jų vertinimą, todėl parlamentas nesugebėjo išpešti tiek, kiek norėjo. Taigi dabar parlamentas gal nelabai ryškiai mato situaciją, bei nuomonės dėl galių pasigaliu, pasidalimo išsiskiria. Pavyzdžiui, dėl deficito, kur galioja mm, ja, tik tarybos balsas, o dėl statistikos mes čia jau turime veikti pagal bendrą sprendimą. Uh, Taigi tokia yra situacija, kurią reiktų atsižvelgti. Dar paminėsiu, jog parlamentas jūs palaikys, tuomet, kai stengsitės gauti daugiau galių. Tai be to sukurtas suinteresuotojo asmenų komitetas ar grupė turėtų padėti e, nustatyti, ar surinkti statistiniai duomenys remiasi teisingais šaltiniais, jie turi gerą darbo programą, bei nariai gaus visą informaciją, vos tik tai bus įmanoma. Taigi tiek reiktų pasakyti dabar, tiek pateikti informacijos, kurios nariai gal nežinojo. Taigi, ponė Gal galėtumėte atsakyti į pateiktus klausimus. Turime 10-12 minučių, prašom. Uh, Pabandysiu gal kartu juos visus atsakyti, galbūt nebūtinai ta tvarka, kokie jie buvo užduoti dėl naivumo. Na, tikiuosi, kad mes nesame naivus ir um, tai, ką mes matome, vertinsime nenaiviai. Taip pat svarbu ne pirštais rodyti į kažkurias valstybės, bet atsižvelgti į tai, kaip, kaip kas vyksta, kurioje vietoje. Mm, svarbu, kad sistema veiktų taip, kad galėtumėm kaip galima anksčiau nustatyti galimas situacijas. Toliau dėl sukčiavimo, jeigu yra aiškus E, sukčiavimas tai vienas dalykas, bet labai sunku jį nustatyti, pažiūrėjau, jeigu privačiame e, sektoriu tai vyksta, kaip tai būna ir kai nustatoma, ką daryti po to. Dabar dėl Europos statistikos tarnybos vis labai svarbu, kad pasakyti tai, kad visi pagrindiniai duomenys yra parengiami nacionalinių lygmenių, po to jie perduodami Eurostatui. Tačiau Eurostatas negali užtikrinti geros kokybės, jeigu tie duomenys iš nacionalinio lygmens pateikiami blogi. Aišku, Eurostato procesai nepagerins tos kokybės. Taigi mes turime visų pirma užsitikrinti duomenų kokybę ir patikimumą Ir visų pirma, būtent atkreipiant dėmesį jų šaltinius. Kitas dalykas, daug kas jau yra sakyta apie tai, apie nacionalinės mm, sąskaitas, tai yra ta finansinė inžinierija, kas vyksta pastaraisiais metais privataus sektoriaus bankininkai labai puikiai žino, kaip yra statistiškai viskas traktuojama ir, ir aišku, kad procesai keičiasi ir galbūt visai nebūtinai pikta valia viskas daroma kartais yra tiesiog trūksta informacijos ir tiesiog Kartais yra norima gauti, nusipirkti informaciją, kad būtų galima aiškiau žinoti, kaip kai kurie klientai e, ar institucijos yra traktuojamos finansiniai sistemai. Taigi aš manau, kad svarbiausia išplėtoti sistemą, išplėtoti skaidrumą, kad e, kad informacija nebūtų ta, tokia vertinga rinkoje būtent skaidrumo pagalba mes galime sumažinti tos e, informacijos brangumą rinkoje. Labai svarbu, kad taisyklės būtų vienodos, kad būtų vienodai mm, įgyvendinamos vienodos transakcijos. Kitas dalykas. Patirtis parodė, kad, kaip aš čia dabar tai suprantu, SGAP turi uh, imtis atsakomybės ir pažvelgti į pačią sąrangą, pažiūrėti, ar tai, kaip mes pačią sistemą suformavome, gali užtikrinti e, sistemos patikimumą ar turime numatytas e, apsaugos kontrolinės priemonės, reikiamus saugiklius, ar pro, profesiniai subjektai turi galimybę pasiremti savo profesinėmis žiniomis, kompetencija, o ne kažkokiamis skirtingomis įtakomis. Mes neturime galimybių tikrinti įgyvendinimo. Tai ne mūsų kompetencija, tai yra vis tiek kompetencija, kuri yra Eurostato. Eurostatas turi turėti metodiką ir galimybės tą, į tą sistemą pačią pažvelgti išsamiau, giliau, kad užtikrintų reikiamas priemonės, reikiamus saugiklius įdėktų, tam, kad agregavimui duomenys, kurie atkeliauja Eurostatą, būtų patikimi. Pagal dabartinę situaciją turbūt galima aiškiai pasakyti, kad teisės aktai nepakankamai galių suteikia Eurostatui įsigilinti į sistemą. šio konkrečiai suminėtų atveju, aš kiek žinau, buvo daug vizitų, daug pokalbių, daug mm, diskusijų dėl to, kaip pati sistema veikia. Aš mm, galvoju, kad viskas yra, aišku, gerai padaryta, tačiau tai parodo, kad um, ta informacija, kuri buvo panaudota, ne, ne, neleido gauti reikiamų rezultatų. Ir tiesiog Eurostatas neturėjo galimybių do, žengti toliau. SGAP tikrai paremtų pasiūlymą Eurostatui suteikti daugiau auditavimo galimybių būtent, kad jis galėtų labiau įsigilinti į sistemą. Tačiau, aišku, atitinkamai, jeigu bus tokios funkcijos numatytos, būtinai reikalingi ir papildomi ištekliai, nes negali būti taip, kad, tarkim, o, suteiktas pasitikėjimas, suteikta atsakomybė, tačiau nėra pakankamų išteklių skirta tiem patikrinimams atlikti, kuomet e, Eurostatas galvoja, kad tos patikrinimus atlikti reikia. Dabar dėl SGAP įgaliojimo, ar jie pakankami šiame procese? Na, man atrodo, šis klausimas yra labai įdomus. Ir tikrai neturime pakankamai informacijos e, čia. Tikrai nežinau, kiek SGAP turėtų uh, analizuoti įsamei situaciją kiekvienoje konkrečioje valstybėje narėje. Ir kaip ir pirminės e, pastabose sakiau, mes galvojame, kad na, jeigu eina kalba apie atskirų valstybių narių situacijos įvertinimą, uh, Tam, kad būtų galima geriau įvertinti visas, visą sistemą, yra reikalinga būtent tai, kad būtų galima pažvelgti individualiai, kad bendrai visos sistemos veikimą geriau matytumėm. Patirtis rodo, kad teisės aktai turi visų pirma suteikti mums galimybę tai padaryti. Tačiau pastaroji patirtis kelia klausimą, ar tikrai to pakaks, nes teisės aktuose pasakyta po trejų, ketverių metų mes um, apžvelgsime situaciją ir įvertinsime, ar tinkami buvo teisės aktai. Aš manau, kad tuomet mes turėsime daugiau patirties, mes jau būsime mm, išbandę iki kokių ribų tai veikia ir tuomet mes galėsime geriau patarti parlamentui, kiek sistema gerai veikia. Toliau buvo klausimas tiesiogiai skirtas Eurostatui dėl Eurostato vidinių funkcijų tam padaryti. Man atrodo, mes turime Eurostato atstovų, kurie turbūt geriau sugebės atsakyti į šį klausimą nei aš. Manau, kad vienas dalykas tai yra svarbu, tai yra, kad būtų atitinkamos sistemos, kurios leistų užtikrinti nuoseklius e, įvairios statistikos patikrinimus, tam, kad būtų galima identifikuoti galimas problemas sistemoje. Nes tai, kas yra gerai su ekonominė statistika, yra tai, kad tai yra sistemos, kurios e, turėtų uh, dėrėti viena su kita. Tai yra tarsi vienos sistemos skirtingos dalis. Jeigu kažkokie vienoje dalyje būtų kažkokių labai rimtų nukrypimų, anksčiau ar vėliau jie būtų užfiksuoti. Ačiū. Ar dar kažkas norėtų labai trumpai paklausti? Ar mes galime baigti? Tuomet labai ačiū. Tikrai atidžiai stebėsime tolesnę eigą.